Tikriname, ar veikia slapto balsavimo sistema, pagal tai, ar jums patinka šalia jūsų sėdintis kaimynas ar ne. No, no, no, close. No, no, no, because they still. Has everybody voted? I know you haven't, so. Um prašome balsuoti, kad patikrintume sistemą. Ar visi įsidėjote savo korteles, dar turi balsuoti penki žmonės. Keturi? We're waiting for Astrid. Okay. Okay, and everybody's voted, but we now have one too many. Taigi visi balsavo, atrodo, kad vienu žmogum yra per daug. Ne? Ne, viskas gerai. Taigi 36 žmonėm patinka jų kaimynas, 3 nepatinka, o 4 susilaikė. Right, so now we come on to uh, the vote. Dabar balsuosime dėl Teodor Dimitrius Tojan pranešimo dėl finansinių konglomeratų. Pirmas pakeitimas, kas už? prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Nes ne visai aiškus rezultatas. Balsuoti baigiame. Dabar labai aišku. Įdomu. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 88 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Jūri pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš. Galime balsuoti už pakeitimų bloką nuo 11 iki 16, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Verčiame puslapį, 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta pakeitimo blokas nuo 18 iki 22, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 89, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 92 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, 93 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, C kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas, šim D kompromisas už, prieš susilaikė pritarta 103 ar ne? jis atkrenta, atkrenta 104, dabar E kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 28. Kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 106. Kas už, prieš susilaikė atmestas. 29. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 30. Kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 109. Už, prieš susilaikė atmestas susilaikė, at, pritarta, 31 kas už. Tai yra balsuojame dėl bloko nuo 31 iki 33 už, prieš susilaikė patvirtintas, 111 už, prieš susilaikė patvirtintas, jūri antras pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas, 112 kas už, prieš susilaikė, atrodo, kad atmestas, bet prašau pasitikrinkime 112, balsavimą dėl 112. Um, we've now got too many in the, e three too many in the EPP, so can three... EPP frakcijos atstovų trimis yra per daug. Pakaitiniai EPP nariai. Pakeitimui pritarta 113, kas už prieš susilaikė Atmestas. Ne, kažkas ne taip. Pasitikrinkime balsavimą dėl 113. Balsuoti baigiame. Atmestas. 34. Kas už? Prieš? susilaikė patvirtintas. 35 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 116 kas už, prieš susilaikė atmestas. 36 už, prieš susilaikė patvirtintas. 37 kas už, prieš sus... Prašau balsuoti. Pasitikrinkime 37 pakeitimą. Voted, votes closed. Ar visi balsavote, balsuoti baigėme. Patvirtintas. Dabar 38. Kas už? Prieš? Susilaikė? Jeigu skaičiuočiau rank, jūsų pakeltas rankas, tai, ne, tai būtų gerai. 38. Kas už, prašau kelti rankas, o ne nykščius. Susil, prieš susilaikė pritarta. F kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 40. Kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 41. Kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 121. Kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 122 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 42 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 124 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 43 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 44 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 45 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 46 atsiimtas, 125 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 126 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 47 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 127 kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 128 kas už. Ar nor, norėjote pasitikrinti? Ką norėjote pasitikrinti? 127 gerai. Pasitikrinkime balsavimą dėl 127. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Man atrodo, kad buvo patvirtintas Labai visiems ačiū. 128 kas už, prieš susilaikė pritarta. 48 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 49 iki 51 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 52 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. G kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 53, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 54, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 131, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 132, kas už prieš susilaikė patvirtintas 55, kas už, iki 57 kartų, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 133, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 58, nuo 58 iki 64, kas už, prieš susilaikė patvirtinti, 134, kas už, prieš susilaikė atmestas. 65 iki 76 ir jūri 3 pakeitimo, kas už, prieš susilaikė patvirtinti. Periname šim, prie 135 pakeitimo. Jis yra 14 puslapio viršuje. Kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 136 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 78. 78 nuo 78 iki 83 ir antro ir trečio pakeitimo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar pereiname prie ketvirto pakeitimo puslapio pačioje, kas už, prieš susilaikė atmestas. 85 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 86, kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 5, kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 6, kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 7, kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 8, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 87 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė ponas Piteris Kineris. Tikiuosi, niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui. Tada balsuosime dėl pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta su pakeitimu. Devintas kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Dabar balsuosime elektroniškai dėl teksto su pakeitimais. Prašau spausti mygtukus. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 42 už, niekas nebalsavo prieš. Dabar balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos. Prašau balsuoti. Dar du nariai turi balsuoti. Dar vienas. Ar visi balsavote? 43 už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 Right, okay. Sorry about this, folks, but I've got to read something out now. Aš kai ką pamiršau pasakyti. Mes dabar balsavome dėl finansinių konglomeratų ataskaitos. Pranešėjas informavo, kad gali būti susitarta pirmojų svarstymų. Ir atsižvelgdami į procedūras ir dėrybų mandatus reikėtų uh, parengti tą ataskaitos e, projektą, dėl kurio balsavome, o po to reikėtų pasiklausti nuomonės pranešėjo ir šešėlinio pranešėjos. Kadangi nebuvo pasisakyta prieš, todėl procedūra bus tokia, kaip minėjau. Tai reiškia, kad komitetas pritarė sutikti su e, pirmuoju skaitimu arba susitarimu dėl, po pirmojo skaitimo.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 pereis į bendro sprendimų priimamų procedūrų skyriaus. Skyrių. Sonė yra čia, taigi norim padėkokime jai už darbą. Kas yra? Um... Nors jūs grįžite į mūsų komitetą galbūt prie progos. Taigi devintasis darbuotojas klausimas. Politinės galimybės sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms. Sirpa Pietikainen pranešė e, nuomonę. Aštun, a, a kompromisas už, B prieš priimtarta, kompromisas C už, prieš susilaikė priimta, kompromisas D už, prieš susilaikė pritarta, kompromisas E už, prieš susilaikė pritarta. Štai viskas. Taigi dabar balsuojame elektroniniu būdu už visą tekstą su pakeitimais. Balsuokime. Balsavimas baigiam, baigiamas.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 dėl vykdomojo direktoriaus pareigybės Europos priežiūros institucijoje. Tai bus slaptas balsavimas ir jeigu jūs esate už kandidatūras, balsuoja, spaudžiate plus ir jeigu ne, spaudite minusą. Ir mes tada Taip pat mes turime apsispręsti dėl rekomendacijų plenarniai sesijai. Į tai turėtų būti teigiama arba neigiama. Balsuojame. Sur qui est le vote Parce que sur nos feuilles, on a Esma en premier. Mūsų, mūsų sąraše Esma yra, kandidatas yra pirmasis. Said, Esma, Esma, Esmas kandidatūra yra Verena Ros. Eskiu, eskiu, il... Pirmininkė, ar yra EPP kolegų pakankamai balsavimui, ar užtenka kolegų iš EPP frakcijos. Dar balsuojame, baigime balsavimą. 36 už, 6 prieš, 4 susilaikė. Taigi mes pateiksime rekomendaciją plenarniai sesijai, kad būtų pritarta kandidatūroms. Kandidatūrai. Kandidatas Karlos Montalvo, EJOPA, vykdomojo direktoriaus kandidatūra. Balsuojame. 2 EPP frakcijos nariais per daug kas nors turėtų atsijungti nuo sistemos. Vienas iš pagrindinių narių dabar skaičius atitinka. Balsuojame, baigėme balsavimą. 33 už, 4 prieš, 7 susilaiko. Taigi ir ši rekomendacija bus palanki. Pateiksime ją plenarniai sesijai. Mes rekomenduoju Kalos Montalvo. Ir trečias balsavimas dėl kandidato Adam Farkas. EBA. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. 38 už, 4 prieš, 3 susilaikė. Taigi Čia mūsų nuomonė taip pat yra palanki, mes pateiksime šitą rekomendaciją plenarniai sesijai. Right. Hello, everybody. I'm, I'm, we, we've got ourselves ahead of time, and the uh, shadow rapporteur, which is Pavanche Ber. Mes šiek tiek uh, paskubėjome, o šešėlinis pranešėjas dar užtruko kitame komitete ir todėl jis dar netvyko. Todėl mes turėtume staptelėti 15 minučių ir tada pratesti mūsų diskusijos dėl finan... investuotojų finansavimo sistemų. Right, thank you for that short interlude. Um, in time for me to lose where I've got to. Kągi, tęskime darbą. Per vanšą atėjo. Taigi galime tęsti darbą pagal numatytą grafiką. Dabar pereisime prie pakeitimų svarstymo. Kalba eina apie direktyvą dėl investuotojų kompensavimo sistemų. Pranešėjas yra Olė Šmitas. Prieš pradedant darbą dar norėčiau pasakyti, kad dėl šių darbų buvome kaltinami spaudoje dėl um, mokėjimų, kuriuos gauna parlamentarai. Tai yra labai rimtai svarstoma ir mūsų komitete, ir visame parlamente, ir vyksta dabar tyrimas O kol kas mes patikrinome pakeitimus ir tikrai nėra pakeitimų, kuriuos būtų pateikę tie žmonės, kurie yra kaltinami spaudoje. Na ir visus pakeitimus peržiūrės komitetas ir mes, aišku, tos pakeitimus aptarsime, kaip ir visuomet darome. Taigi, kiek žinau, situacija yra dabar tokia ir tiesiog norėjau paskelbti oficialiai kaip komiteto pirmininkė. Pranešėjas nurodė, kad jis norėtų, kad aš paskelbčiau oficialiai. Tokia yra situacija, daugiau naujienų neturiu, bent jau kol kas. Žanas, po, Žanas Polis, prašau. Pone pirmininkė, neketinau kalbėti šiuo klausimu, kuris yra aktuolus visam parlamentui, bet aš įsivaizduoju, kad mūsų prievolė yra uh, nurodyti, kokia yra situacija, nes skaitydama žurnalą man susidarė įspūdis, kad pakeitimai, kai jie buvo pakei... pateikti ir jau yra patvirtinti ir atsispindi direktyvos tekste, tai yra visiška netiesa. Kol kas tie pakeitimai dar nėra patvirtinti. Na, ir aš nežinau, kokios bus viso to pasiekmės, bet man atrodo, kad čia sukurta tam tikra paranoja aš viešai norėčiau pareikšti, kad kol pakeitimai nėra patvirtinti ir jeigu jie yra. Jeigu jie yra gerai parengti, nesuprantu, kodėl mes jų negalime apsvarstyti. Na ir politinės frakcijos jau apsisprendžia, ar pritarė tiems pakeitimams ar ne. Tai yra kolektyvinis darbas, kolektyvinis sprendimas, ar mes balsuojame dėl tų pakeitimų ar ne. Ir turime tuos dalykus paaiškinti, nes priešingų atveju situacija bus absoliučiai neracionali. Manau, kad turime apginti savo parlamentinį darbą. Ir aš galiu pasakyti, kad e, per šešerius metus niekuomet niekas manęs neprašė, ne, nereikalavo pakei, pateikti vieną ar kitą pakeitimą. Tokie asmenys, jeigu jie yra kalti, turi būti nubausti, bet e, tikrai negali būti diskredituojamas mūsų darbas. Ir kai pakeitimai jau yra galutiniai, tai yra dažniausiai kompromisiniai pakeitimai. Visi parlamentarai bendrai juos apsvarsto ir su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais pritarė jiems arba ne. Taigi e, čia yra, aišku, antieuropiečių ir populistų e, paskleista paranoja. Dėkuoju. Much, are, right. I, I... Aš manau, kad esate visiškai teisus. Man atrodo, kad būtų iš tiesų pinigų švaistimas prašyti, kad kažkas pateiktų pakeitimą. Ir, aišku, pakeitimas neblokuoja kitų pakeitimų tam tikrais atvejais, kai kuriuose kituose galbūt parlamentuose. Tai įmanoma, tačiau ne pas mus. Svenas taip pat prašė žodžio. Labai trumpai. Dėkoju, kad rimtai tai atsižvelgėte ir dėkoju, kad oficialų pareiškimą padarėte. Dėkoju už pastabas. Norėčiau pasakyti, kad kiek suprantu, vienas iš trijų kaltinamųjų vienas e, jau dar neatsistatydino, yra dar, vis dar yra parlamentaras. Nežinau, ar tai yra tiesa, bent jau taip rašo spauda. Taip pat tas, kuris e, pona, šalia pono Štraserio dar yra vienas kolega, kuris turi savo lobist, lobistinę įmonę ir jis galiausiai panaikino tinklapį tą, nors aš turiu jo kopijų ir norėčiau, kad į tai atsižvelgtumėte ir paprašytumėte savo politinių frakcijų patikrinti, e, kokia yra situacija, kad vienas lobistas nekeistų kito lobisto. Pirmininkė, ačiū. Vicepirmininkas atsakingas už skaidrumą dirba šio klausimu, tai yra vicepirmininkė Diana Volis. Na ir šie klausimai tikrai bus skirti adresuoti jai. Na, aš informuosiu komiteto narius dėl galimų padarinių. Mes tikriname, kokia yra situacija, tai yra susijęs su tais pakeitimais, kuriuos aptarsime. Tačiau visus kitus administracinius dalykus jau tvarko vicepirmininkė Astrida. Kaip kvestori, aš norėčiau pasakyti valdybai, aišku, ne komitetas dabar priima atitinkamus sprendimus, turime palaukti valdybos, pirmininkų valdybos sprendimo. Jie turėtų priimti sprendimą šio klausimu. Tiesa, sako pirmininkė, dėl to aš ir pasisakiau pradžioje, kadangi kalba eina apie mūsų komiteto darbą. Ir dabar galime teikti, kad tiesiog e, situa nušviečiau situaciją, kokia yra ji dabar ir dabar, Ole, prašau pristatyti pakeitimus. Thank you very much, Madam Chair. Uh, I appreciate. Uh, uh... Dėkuoju, pirmininkė, už jūsų įvadinę kalbą. Aš kaip pranešėjas sutelkiau dėmesį į tris, keturis pagrindinius aspektus. Šioje ataskaitoje Svarbu stiprinti vartotojų apsaugos lygį ir čia labai didelis poreikis numatyti investicijų kompensavimo sistemą ES mastu. Ir todėl pagrindiniai klausimai, kuriuos mes turėtume aptarti šiandien diskusijos metu, tai yra išplėsti šitos sistemos apriepti ir taip pat sukurti finansavo mechanizmo principus dėl finansavimo lygio ir dėl e, skolinimusi galimybių tarp atskirų nacionalinių sistemų dėl taikymo srities. Yra sutariama, kad šita kompensacija, turi, kompensacija turėtų būti išmokam e, teikiama pagal priimtus principus e, nacionalinėse valstybėse. Čia pakeitimai 64-68 straipsniuose, taip pat ir 56 straipsnis siūlomas pakeisti, kad taip pat kompensacijos sistemos dirbtų kartu su draudimo bendrovėmis. Aš manau, kad šitas pasiūlymas galėtų būti įdomus tačiau mano manimu jis iš esmės pakeistų visą sistemą. Tai yra labai įdomi idėja, tačiau reikėtų gerai įsigilinti, ką turi omenyje ponė Bereth. Žinoma, galėtų draudimo bendrovių indėlis didesnis, tačiau vis dėlto reikėtų palikti ir dabartinę e, e, draudimo sistemą. Todėl galbūt tokia savarankiška, laisvanoriška sistema ir galėtų būti priimta domin. Pone Beres siūlo įtraukti mikro įmonės, vietos įmonės, tai pakeitimai 22 ir 61. This, uh, this Pakeitimas 22-61. Todėl aš manyčiau, kad šitie pakeitimai iš tikrųjų ir atspindėtų tas idėjas. Kitas dalykas dėl jūsits įtraukimo. And, and there, of course, we, because this... Tai yra labai svarbus ir labai plataus masto klausimas. Du kompensavimo lygiai. Aš pritariu komisijai, kad reikėtų siekti visiško harmonizavimo dėl kompensavimo e, lygio, kad tas apsaugos lygis visose ES valstybėse būtų vienodas. Man atrodo, skaitant pakeitimus, kad bent jau šiandien dauguma mano, kad reikėtų padidinti tą kompensavimo apimtį vietoje 50 tūkstančių eurų reikėtų didinti šitą sumą iki 100 tūkstančių eurų. Tai yra 81 ir 82 pakeitimai, ponė Beres ir ponas Klūda pateikė šios pakeitimus, aš galiu jiems pritarti. Dėl finansavimo mechanizmo ir dėl principų. Komisija pasiūlė eksantį finansavimą. Kolegos iš Junktinės karalystės, Vicky Ford ir jūs, ponė pirmininkė, pasiūlėte suderinti eksantę ir ekspost finansavimą, pateikdami savo pakeitimus. E, atvejai Vokietijoje parodė, kad ir, reikalingas yra eksantė finansavimas. Todėl mūsų manimų tas derinimas galėtų būti ir logiškas žingsnis. Aš nemanau, kad reikėtų nepritarti šiems pasiūlymams. Pirmiausia, reikėtų dar kartą apie juos padiskutuoti, tuo labiau, kad diskusijos tęsiasi taryboje dėl finansavimo kaštų. Kas tuos kaštus, kam teks tie turės, kaštai atiteks. Mums reikia suprasti, kad tai yra pakankamai didelė našta investuotojams ir ne tik bet ir visai pramoniai. Kai mes buvome nuvykę į Atenus ir ten e, susitikome su ministerijų atstovais, taip pat e, pramonės atstovais, mažosios ir vidutinės įmonės baiminosi, kad mes suformuluosime papildomus reikalavimus verslui ir kad jų situacija pablokės dar labiau, ypač šiais recesijos laikais. Uh, Aš pasiūliau 0,3 procento nuo sumos. Tačiau kolegos mane, kad reikėtų sumažinti tą indėlį nuo 0,5 iki 0,1 procento. Tai taip pat pasiūlymas, kurį reikėtų aptarti diskusijos metu. Aš jau sakiau, kad reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Ir mes turime puikiai suvokti, kokią, kokias pasiekmes gali atnešti šitos priemonės. Ir skolinimuose mechanizmas tai yra ketvirtas klausimas. Pasiūlymas tas mechanizmas remiasi solidarumu tarp valstybių narių ir todėl šią idėją reikėtų pritarti. Ponios Beres pakeitimas 114 siūlo pakeisti šitą, šitą solidaraus uh, finansavimo mechanizmą ES finansavimu. Aš manau, jūs turėtumėt paaiškinti savo idėjos esmę vėliau. Yra siūloma, kad kiekviena draudimo bendrovė įneštų 5 procentus ar didesnę dalį į Europos sąjungos bendrimo, draudimo fondą. Galiu prisipažinti, kad mane šiek tiek neramina tas pasiūlymas. Uh, ir koks tokio fondo likimas būtų, kaip jisai veiktų. 136 pakeitimas Saba pasiūlė, kad valstybės narės galėtų skolintis viena iš kitos laikotarpiu iki 10 metų, kai kas siūlė iki 5 metų. Ir galiausiai reikėtų pasakyti, kad aš pritariu daugumai Gygals e, pakeitimų 107 ir 108, pavyzdžiui, 158 pakeitimas taip pat priimtinas, tačiau baigdamas norėčiau pasakyti, kad sekretoriatui, šiam komitetui dirbant kaip komandai. And, and my... Ir man taip pat dalyvaujant kukliai šiame darbe, taip pat ir e, kartu bendradarbiaujant su pirmininkaujančia Vengrija ir komisija, mes pabandėme surasti tam tikrą bendrą vardiklį ir siekti kompromiso artimiausiamis savaitėmis. Kai kas mano, kad aš kad Can... Aš esu toksai agresyvus liberalas, tačiau aš vis dėlto manau, kad taip elgtis yra e, logiška. Aš nemanau, kad bus sunku pasiekti norimą rezultatą. Galbūt didžiausia problema kyla ne šiame komitete. Galbūt netgi jos slypi ne komisijoje Galbūt tos problemos glūdi kažkur kitur, tačiau aš nenorėčiau leistis į kalbas apie jas. Tačiau aš vis dėlto galvoju, kad mums pavyks. E, ir manau, kad šita ataskaita yra gera, galime jai pritarti ir manau, reikėtų pratesti darbą, kurį pradėjome. Ir atimiausiamis dienomis jūs gausite papildomas informacijos. Much, uh... Koju. Pablo nori pasisakyti. Eh, presidenta, gracias. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir mes norėtume padėkoti pranešėjui už jo norą pasiruošimą diskutuoti apie šios klausimus. Nėra jokios abejonės, kad ponas Šmit yra tikrai racionaliai mąstantis žmogus. Buvo iškelta nemažai klausimų ir daugeliu atveju pritariu pranešėjui. Man atrodo, kad nereikėtų įtraukti kolektyvinio investavimo subjektų į šį teisės aktą, nes juk yra atskiras kaip PVPS teisės aktas. Bus e, tas teisės aktas peržiūrėtas ir jeigu nuspręsime, kad tų kolektyvinių investuotojų e, interesai nepakankamai ginami, galima bus padidinti apsaugą. E, kompensavimo padidinimas iki 100 tūkstančių eurų, manau, yra sveikintinas dalykas. ES teisės aktuose reikėtų suderinti tuos reikalavimus, kurie dar nėra suderinti. negalime prašyti kai kurių valstybių narių sumažinti e, lygį, jeigu kitų prašome jį padidinti. Toliau 0,5 procento dengiamo turto kompensavimo lygis. Manau, kad šis skaičius yra pagristas, nors manau, kad tuo bus naudojama naudojamasi tik e, išskirtiniais atvejais. Tik mes pritartume 0,1 procentui. E, yra numatoma smarkiai padidinti kompensavimo lygį ir manau, kad nustatytas laikotarpis 10 metų yra pakankamas. Manau, kad mes artėjame prie suderinimo, bet pritariu ir pono Išmitui, kuris sako, kad turi būti nustatyta 5 procentų viršutinė riba ir kad tarp valstybinio skolinimuose negali būti, kol nėra 100 procentų finansuojamos sistemos, kad nebūtų kažkas daroma kitų valstybių sąskaita. Toliau dėl iš ankstinio mokėjimo. Mes pateikėme pakeitimą ir kuriame sakome, kad jo nereikėtų, kol nėra pakankamai garantijų. Ir reikia numatyti galimybę susigražinti mokėjimus. Ir galiausiai pastaba apie įvairių grupių finansavimą. Tos investicijos, kurios yra susijusios su tiesioginių arba netiesioginių teroristinių grupuočių finansavimu negali būti niekaip kompensuojamos. Teroristinės veiklos finansavimo aspektas yra labai svarbus, nes yra tokių šalių kaip mano, kuri vis dar kenčia nuo terorizmo. E, dar kartą noriu padėkoti pranešėjui, ačiū ir jums, pirmininkė. Ačiū dabar žodis per vanš. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad e, atsižvelgėte į darbų grafiką ir buvo laikomasi darbo tvarkės. Norėčiau pasakyti, kad pristatyti šiek tiek kontekstą, kaip šis pranešimas yra svarstamas mūsų komitete. Tai yra tas dokumentas, kur yra daug įvairių finansinių priemonių. Yra ir taip pat dar dokumentas dėl banko garantijų. Na ir kalbant apie finansinės priemonės e, finansinės rinkos srityje, labai svarbu atsižvelgti į kiekvieną tą tekstą ir tarptų tekstų surasti tam, tikrus, tam tikras pasarelės, tam tikrus tiltus. Tai yra kaip e, teisės aktų rengėjų, tai yra didžiulis košmaras, didžiulis darbas. Štai dėl to labai svarbu suvokti, kaip būtų galima suderinti garantuo, ga, pinigų garantijas ir indėlių garantijas. Ir e, diskusijos e, tais klausimais jau vyko. Ir taip pat e, bandyti padidinti šim, iki šimto tūkstančių eurų e, kompensavimo dydį ir sukurti atitinkamą fondą, aš manau, kad e, europiečiams, ar tai būtų banko indėliai, ar tai būtų investicijos į finansų rinką, būtų tam tikra garantija. Taigi aš labai dėkoju pranešėjui už jo pasiektą pažangą, rengiant šį pranešimą, užtikrinant darną tekste. Dabar perėsiu prie e, konkrečiai tam tikrų teksto detalių. Pirmiausia, dėl taikymos ryties. Čia kyla nemažai problemų. Ne, nes, nes jeigu yra finansavimo produktas, kuris e, yra ne Europos Sąjungoje, tai jau yra kolektyvinis investavimas. Kalbain apie įvairias investicijas, e, neteisingus patarimus, e, neteisingai pervedamas lėšas ir visą kitą riziką. Ir čia kalba eina apie tą, kolektyv, tas kolektyvinės investicijas. Ar tai būtų deleguoti aktai ir taip toliau apie tai jau kalbėsime vėliau. Ir aš manau, kad čia mums atsiveria puikių galimybių, nes kartais absurdiška mąstyti ir teikti kontrapasiūlymą tam pasiūlymai, kurį teikia komisija. Komisija mums siūlo sukurti tokią ex ante sistemą, tokios sistemos, kurioms pritarė Junktinės karalystės atstovai, ponia Liulink taip pat. Uh, Ir komisija gali pasakyti, kad jų darbo grafikas gali staiga pasikeisti ir tuomet 2011 m. Liepos mėnesį teks priimti atitinkamus sprendimus. Nuo dabar iki Liepos mėnesio reiks išanalizuoti pasiūlymo ekonominį pagrindimą. Yra 27 mano pateikti pakeitimai, aš pateikiau nemažai pakeitimų, 27 yra susijęs su ta uh, alternatyva būtent sukurti atitinkamą draudimo sistemą. Tai reiškia, kad tie, kurie visuomeniai, laikantis tam tikrų sąlygų, siūlo investicinius produktus ir kurie susiduria su kažkokio, kažkokiamis tai problemomis, kurios numatytos direktyvos taikymos rytyje, tuomet jie yra apdraudžiami ta, pagal tą draudimo sistemą. Tai yra pinigai, kurie yra reikalingi ekonomikai. Ir čia dabar vyksta diskusijos, ar tai turėtų būti ex ante ar ex post finansavimas, kompensavimas ir taip toliau. Draudimo sistemoje gali būti įkūriamas Europinis draudimo fondas, į kurį būtų įnešami įnašai, finansiniai įnašai. Taigi tai yra šio pasiūlymo esmė. Pranešėjas kalbėjo ir apie kitus teksto aspektus. Ir suprantu, kad daug bus diskusijų šiais klausimais. Europos komisijos pasiūlymas yra pateiktas ir, ir kalbam apie tai, kad reikia išklausyti Vengrijos nuomonės ir panašiai, bet kodėl aš nepritariu toms kolektyvinėms investicijoms. Pirmiausia, dėl taikymos ryties ir aš bandžiau labai atvirai išklausyti pranešėjo pasiūlymo integruoti tų blogų patarimų aspektą. Jos randame ir MIFO direktyvoje. Aš manau, kad e, tuos dalykus reikia integruoti, įtraukti į direktyvą. Na, o kalbant apie mikro įmonės, e, apie tai aš užsimenu pakeitime apie taip pat vietos, savivalda, sa, sa, vietos savivaldybės, savivaldos institucijas ir taip pat nepelno siekiančias organizacijas. Nerandu dabar konkretaus dokumento, tačiau krizės metu mes, bent jau mano valstybėje ir matyt galbūt kitose valstybėse situacija nėra tokia bloga, tačiau mano valstybėje daug yra uh, tokių sa vietos savivaldos institucijų, kurių situacija smarkiai pablogėjo. Taigi aš manau, kad e, reiktų užtikrinti tam tikras garantijas ir toms institucijoms, e, numatant atitinkamas kompensacijas blogų pervedimų ar blogų patarimų, finansinių patarimų atveju. Na, dėl sumos, kuri galėtų būti didesnė, aš manau, kad ir draudimo įnašai turėtų atitinkamai padidėti, kalba eina apie 0,5 ar 0,1 procento. Taigi, ponė pirmininkė, tiek būtų pirminių pastabų. Tai būtų toks alternatyvus pasiūlymas. Ir aš tikiuosi, kad parlamente mes paprašysime, kad Europos komisija atidžiau peržiūrėtų savo pasiūlymą, nes iš tiesų yra daug pakeitimų ir galbūt logiškiau tiesiog palaukti, kol įvyks atitinkamos, bus, kol bus atliktos atitinkamos studijos ir atliktos pagrindimo analizės. Dėkuoju. Uh, Sajed. Ačiū, Sajedas. Thank you very much, and thank you for reminding me that my group. Ačiū. Ačiū, kad priminėte man, kad mano frakcija yra didesnė. Kartais dydis tikrai yra svarbu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, šešėliniams pranešėjams už jų darbą. Manau, kad mūsų diskusijos rodo, kad visi siekiame to paties. Manau, kad e, visi polit, visų politinių jėgų atstovai nori, kad investuotojai pasitikėtų tais produktais, į kuriuos investuoja. Bet aš nepritariu kai kuriems pakeitimams. Visų pirma, tai susijęs su vadinamojo moralinio pavojaus rizika mes turime skatinti investuotojus atlikti reikiamą analizę ir veikti atsargiai, investuoti atsargiai. Taigi aš pritariu minčiai, kad tais atvejais, kai yra sukčiaujama, kai e, yra tam tikro netinkamo administravimo atveju, tai neturi būti kompensuojama, bet reikia išsiaiškinti, koks yra sukčiavimas. Kartais, kai kalbame su investuotojais, paaiškėja, kad jie mm, nusiteikia gana drąsiai elgtis. Pavyzdžiui, jie pasirengia investuoti į tas šalis ir tuos fondus, kuriems tikrai e, grėsia bankrotas, bet jie yra pasirengę investuoti, kad gautų didesnę gražą. Ir mes turime būti atsargus. Taigi mm, mes e, bandome apsaugoti tos investuotojus, kurie mažiau informuoti, bet tuo pačiu metu saugome ir tuos investuotojus, kurie pasiryžę rizikuoti. E, Dar viena tema, kuri nuolat bus nagrinėjama šiame parlamente, tai yra skaidrumas. Ir dėl to aš ir pasiūliau pakeitimą. Turi būti labai aišku, kokį procentą į kompensavimo sistemą sumoka investuotojas. Ir tai siejasi su tuo, ką minėjo ponė Peres. Juk mes tikrai daugeliu požiūrių čia kalbame apie draudimo sistemą. Ir manau, reikėtų galvoti apie draudimo sistemą. Nesu iki galo įsitikinęs, ar tas draudimas turi būti privalomas, bet man kelia susirūpinimą tie, kurie bandys pasinaudoti, rizikuos kitų e, sąskaita, dar žinoma kyla pavojus, kad lėšos bus išaldytos tame fonde, bet mes galvojame apie draudimo idėją ir tokia yra ir vieno mano pakeitimo mintis. Tai yra skaidrumas ir taip pat, kiek investuotojai turi sumokėti į sistemą. Be to turime suprasti, kad kai atsiranda papildomų išlaidų, jas sumoka mm, investuotojas ir čia turime sukurti tinkamą pusiausvyrą. Kartais investuotojai nori mokėti ir jeigu bus sukurta draudimo sistema, jie turės tokią galimybę. Mane truputį neramina uh, sumos padidinimas nuo 220 tūkstančių iki 100 tūkstančių. Pavyzdžiui, Londonui problemų nekiltų, bet aš galvoju apie mažas naujas valstybės narės, kurios tikrai sunerimusios dėl sumos padidinimo nuo 20 tūkstančių iki 100 tūkstančių. Jos galvoja apie tai, kokį poveikį tai turės jų finansinių paslaugų rinkoms. Taigi, aš mm, esu tikras liberalas, galvoju apie tinkamą e, rinkos finansavimą, turiu pasakyti, kad Olė, palyginti su manimi, yra socialistas. Aš noriu, kad būtų atverta rinka, kad vyktų reali konkurencija ir kad finansinių pas, mažesni finansinių paslaugų sektoriai konkuruotų su Londonu. Pritariu nuomoniai, kad kolektyvinio investavimo subjektai neturi būti čia įtraukti. Kalbu apie Jusits nemanau, kad čia reikėtų kalbėti apie tuos kolektyvinio investavimo subjektus ir m, mm, kai šiemet bus peržiūrima ta direktyva, reikės e, peržiūr, mm, atkreipti į tai dėmesį. Kalbant apie iš ankstinio finansavimo ir tikslinės lėšas, aš ne, Aš pritariu tam, kad būtų iš anksto finansuojamos tos e, sistemos, kad nebūtų viskas finansuojama iš mokesčių mokėtojų e, pinigų, kiek turi būti mokama į fondą. Komisija <coughs> siūlo 0,5 procento, kiti siūlo mažiau. Taigi, ar mes renkamės, pavyzdžiui, 0,3 vien dėl to, kad tai mažiau negu 0,5, kuo grindžiami šie skaičiai? Manau, kad yra tiesiog žongliruojama skaičiais, neįsigilinant į tų procentų privalumus. Mm, kai kas sako, kad tie skaičiai per dideli, bet mes iš tikrųjų neturime duomenų, o tų duomenų reikia, kad e, apsispręstume dėl tinkamo iš ankstinio finansavimo lygio. Dėkoju pranešėjų, šešėliniams pranešėjams. E, E, suprantu, kad situacija sudėtinga, dar nepadarėme pakankamai pažangos, reikės dar daug padirbėti ir aš esu pasirengęs dirbti su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū dabar Svenas. Pirmiausia, noriu padėkoti socialistui, liberalui pranešėjui ir visiems e, kitiems kolegoms. Mūsų susitikimai tikrai buvo produktyvūs, nuomonės mm, suartėjo. Taigi mes sakome taip konkurencijai, bet ne konkurencijai, kuri grindžiama pasitikėjimu, investuotojų pasitikėjimu. Investuotojai nežino, kada gali tapti sukčiavimo aukomis. Taigi gerai būtų turėti garantijų sistemų. Pervanš klausė, ar nereikėtų pereiti prie draudimo sistemos. Aš turėčiau abejonių, ar tokia sistema, toks sprendimas būtų pigesnis. Nenoriu dabar kalbėti ideologinę prasme manau, kad sprendimas, kurį pasirinksime, kad užkirstume kelią sukčiavimui, turėtų būti kaip galima pigesnis investuotojams. Ir galvodami, matome, galvodami apie privalomą įdraudimą, kad rinkos sprendimai čia nebūtinai yra pigesni. Žinoma, galima būtų diskutuoti ir ideologinė prasme, ir kelti klausimą, kuris sprendimas yra pigesnis, nes tie tos lėšos, kurios bus, to, bus prarastos tam tikros lėšos, sumažės investuotojų graža. Taigi mes norime pigaus sprendimo, kad e, konkurencija galėtų, galėtų vykti ten, kur turi vykti. Tai yra, e, kad investuotojai varžytųsi dėl savo inves, lėšų tų, kurie taupo. Taigi nemanau, kad čia reikėtų politinių dėrybų. Dėl kolektyvinio investavimo subjektų, kaip VPS, žinome, kad čia dar yra klausimų, yra tam tikrų lobistų veiksmų, nenoriu dabar kartoti visų argumentų, bet man atrodo labai svarbu, kad būtų numatyta apsauga tokiems atvejams kaip Medofo atvejis. Tai yra reguliuojamas rytis ir vartotojai turi būti apsaugoti. Ir jeigu visos frakcijos pritars tam, kai bus atliekama kai PVPS direktyvos peržiūrė, tai gerai, tačiau dar ne visos frakcijos susitarė, kad į šį, į šią sistemą nebūtų įtraukti kaip PVPS. Norėčiau dabar išsiaiškinti, išgirsti aiškesnės kolegų nuomonės, ar šį klausimą reikėtų perkelti į kaip PVPS reformą, ar turi būti numatytos tinkamos garantijos vartotojams apsaugoti vykdant tą reformą. Dėkoju Jums už bendradarbiavimą, dėkoju už tai, kad pritarėte kai kurioms mūsų pastaboms ir esu įsitikinęs, kad mums pavyks išspręsti problemas. O dėl pervanš siūlomo draudimo sistemos sprendimo, manau, kad dėl jo turėtų vykti išsamesnė diskusija tarp šešėlinių pranešėjų ir kitų suinteresuotų e, narių. Ačiū, Jorgenas. Ačiū, nelabai ką turiu pridurti. Jean-Paul. Žanas Polis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dvi pastabos. Pirmiausia, aš manau, kad draudimo klausimą, draudimo variantą reiktų išanalizuoti, panalizuoti, nes aš manau, kad tai yra įdomus sprendimas. Uh, kadangi, kaip sakė ponė Berės, tai leistų išsaugoti ekonomiką ir nebūtinai tai būtų brangiau. Kita pastaba dėl. Dėl KPVS aš manau, kad tie du mėnesiai netaip jau užvilkins tuos darbus. Neturėtų būti kažkoks tai esminis vilkinimas. Uh, viskas prasidėjo juk 8 metais, aš manau, kad galime dar leisti savo kelis mėnesius, nes labai svarbu užtikrinti atitinkamą darną, nuoseklumą. Ir e, būtų gerai, kad nepaskubėtumėme ir po kelių mėnesių nenorėtumėme vėl grįžti atgal. Taigi reikalinga darna ir nemanau, kad du mėnesiai čia būtų labai sudėtingas e, per ilgas laikotarpis. Ir aš manau, kad tie du pasiūlymai, kuriuos pasiūlė, patikė ponė Beres, juos reikia apsvarstyti ir atsižvelgti. Dėkuoju. Astrid. Ačiū, Astrida. Ačiū, ponė pirmininkė. Nenorė, nenor, nenorėčiau kalbėti apie konkrečias detalės, bet e, esu pateikusi pakeitimų šiam pranešimui. Aš su ponio Šmitu apie, tai, apie savo pakeitimus esu pakalbėjusi ir įnašų, ex ante fondo įnašų sumažinimas iki, nuo 0,5 iki 0,1 procento, ką aš siūlau. Gal tai gali atrodyti brutalu ir nepamirškime mano, aš manau, kad nereikia pamiršti, kad šioje direktyvoje kalbame apie labai pavienius ir retus atvejus. Ir tas garantijų fondas, kažin ar reikalingas, nes kompensacijas reiktų išmokėti tik esant ypatingoms sąlygoms, situacijoms. Taigi 0,5 procento man netrodo realistiškas skaičius ir reiktų rimtai mažinti tą procentą dabar atsižvelgiant į KPVS ir ar įtraukti ar ne e, kolektyvinius investuotojus į taikymo sritį. Pone Berės e, turi savo nuomonę, aš jai nepritariu. Aš manau, kad e, depozitorimo banko atsakomybė turi būti aiškiai apibrėžiama. Tas yra būtina prieš įtraukiant e, fondo kūrimo nuostatas į šią direktyvą. Taigi, ponė pirmininkė, labai svarbu, kad visi veikėjai prisimint, prisimtų savo atsakomybę, kad ji būtų aiškiai apibrėžiama. Ir reikia vengti funkcijų ir atsakomybių dubliavimo. Pone Berez ir ponas Gozez teigia, kad gal verčiau reiktų palaukti. Na ir kalbant apie kompensacijų lygį, kokias kompensacijas galėtų gauti investuotojai, jų nustatymas irgi yra labai svarbu. Aš manau, kad reikalinga numatyti minimalių kompensacijų lygį. Aš siūlau 50 tūkstančių, kai kurie kolegos siūlo 30 tūkstančių. Aišku, apie tai reiktų padiskutuoti. Na ir paskutinė pastaba susijusi su perinamojo laikotarpiu. Akivaizdu, kad eksante fondo kūrimas nevyks greitai ir lengvai. Man atrodo, kad e, tas laikotarpis, prieinamasis laikotarpis e, priklausys ir nuo atitinkamų reikalavimų, kurie bus taikomi europiniu mastu Jeigu tie, kuo tie reikalavimai bus griežtesni, sudėtingesni e, finansiniam sektoriu, tiek, daugiau, tiek ilgiau reiks tai sistemai, daugiau laiko reiks tai sistemai sukurti. Ir mes negalime reikalauti, kad e, tie dalykai būtų įgyvendinami labai greitai, be perinamo laikotarpio. Ponas Goza, Gozės pateikė atitinkamą, atitinkamus argumentus, kodėl reiktų numatyti perinamą laikotarpį ir palaukti šiek tiek. Dėkuoju. Thank you. No, Mr. Feio, Diogo. Muito, muito obrigado. Judith Feio. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliams pranešėjams už nuveiktą darbą. Norėčiau pareikšti nuomonę keletų klausimų. Kai kurie dalykai jau buvo paminėti diskusijų metu. Pirma, norėčiau pakalbėti apie draudimą. Ko gero reikėtų pamastyti apie alternatyves draudimo sistemas, lyginant jas su dabartinėmis kompensavimo sistemomis arba schemomis. Tačiau šiuo metu dar negalima vis dėlto nustatyti, ar draudimo bendrovės yra pasirengusios imtis tokios atsakomybės. Bet tu akivaizdu, kad viena sistema nebus pajėgi patenkinti visų investuotojų kompensavimo poreikių. Dėl tos kompensavimo sumos. Mano nuomonė, reikėtų vadovautis sektorinėmis studijomis, kurios tyrė bankrutavusių įmonių situaciją ir bandė nustatyti, kokia suma būtų galėjusi padėti išgelbėti šias įmonės. Yra pateikti įvairūs pasiūlymai, Kamal ir Hökmark pateikė konkrečias sumas ir mano manimu tos sumos yra pakankamai realios. Trečia, dėl eksantė finansavimo. Komisijos pasiūlymas nėra, mano manimu, pakankamai pamatuotas. Todėl aš manau, kad eksantė finansavimas turėtų numatyti ir tam tikrus alternatyvius šaltinius. Apie tai kalbėjo ponė Liulink. Reikėtų numatyti konkrečias sumas ir atsižvelgti ir konkrečią specifinę situaciją valstybėje narėje. Dėl perinamųjų laikotarpių. Svarbu, kad būtų numatyta sistema perinamajam laikotarpiu, tačiau pastrasis turėtų trukti kiek ilgiau. Dabar valstybėse, kurios taiko ekspost finansavimą, turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti tuo dešimties metų perinamojo laikotarpiu. Ir ketvirtas klausimas - taikymos rytis. Aš norėčiau pritarti kolegijai Beres, kad nuostatos turėtų būti pritaikytos prie investuotojų poreikių ir taip pat būtų atsižvelgiama į investuotą sumą. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad, kad tie kolegos gali tikėtis ir mano pagalbos, ir paramos bei indėlio tęsinčią diskusiją. Dėkuoju. Dabar mes turėtume suteikti žodį pranešėjui, o galbūt prieš tai komisija galbūt norėtų pasakyti keletą žodžių. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai, tačiau norėčiau pabrėžti penkis dalykus. Pirmas yra susijęs su taikymo sritis. Komisija mano, kad labai svarbu numatyti plačią taikymo sritį Komisija mano, kad galės pateikti į jūsits penki e, pasiūlymą, tačiau nemanome, kad reikėtų kaip nors keisti investavimo sistemą, kadangi naujas pasiūlymas bus pateiktas dėl depozitoriumų. Dėl to eksantė finansavimo lygio komisija pateikdama pasiūlymą vadovavosi tam tikrą statistiką ir manė, kad reikėtų tą sistemą padaryti kuo veiksmingesnė ir netokia brangia ir todėl manė, kad reikėtų sumažinti tą indėlio sumą. Mums svarbu, kad ta sistema galėtų būti pakankamai aprūpinta lėšomis, tačiau šitas mažinimas neturėtų būti didžiulis. Dėl draudimo sistemos įvedimo. Aš jau anksčiau kalbėjau, kad mes tuo met visiškai pakeistume kompensavimo sistemos veikimo esmę Vasario mėnesį komisijos tarnybos pateikė neoficialų dokumentą, jisai buvo pateiktas ir pranešėjams ir šiame dokumente buvo siūloma įtraukti tam tikrus draudimo bendrovių elementus į tą finansavimo sistemą, kad grynosios lėšos galėtų funkcionuoti ekonomikos cikle. Mes siūlėme įtraukti tik tam tikrus draudimo elementus, tačiau mes manėme, kad visiškas posūkis link draudimo sistemos galėtų pakeisti apskritai sistemą iš esmės. Tam reikėtų atlikti poveikio vertinimą, tačiau toks poveikio vertinimas nebuvo numatytas bent jau kol kas. Dėl visos investicijų sumos padengimo komisija prieš vasarą pateiks savo pasiūlymą ir jame bus siūloma, kad kai kuriems investuotojams, galbūt netgi e, profesionaliams investuotojams bus suteikta galimybė nedalyvauti šioje sistemoje. Mūsų būsimame dokumente bus bandoma suderinti taikymo sritį konkrečiai apibrėžiant, kas yra įprastinis investuotojas ir kas yra profesinis investuotojas. Ir penktasis elementas, apie kurį norėjau pakalbėti, tai kas yra, uh, uh, kaip reikėtų apginti finansuotojus nuo blogų patarimų arba rekomendacijų. Komisija mano, kad atitinkamas mechanizmas turėtų būti arba išlikti mūsų teisėkūros pasiūlyme, tačiau kita vertus valstybėms gali tekti papildoma administracinė našta ir nebūtų galima e, siekti tokios papildomos naštos ES lygių. Yeah, okay. uh, uh, Dėkoju, Ole. Pervanša. Tai reiškia, kad svarbesnis yra nebrangus mechanizmas, nei gera investuotojų apsauga nuo blogų patarimų, nuo žmonių, kurie pardavinėja blogus, patarim, blogus patarimus, blogus produktus. Nesuprantu tokios logikos. Ole. Uh, all, uh, Ole. Dėkoju kolegoms. Čia yra klausimų, kuriuos reikia aptarti ir galiausiai surasti iškių atsakymų. Iš principo aš nepasisakau prieš KPVS įtraukimą į šią direktyvą. Jokių būdų. Bet bent jau pagal mano turimą informaciją, gal tai nėra labai aktualu. Bet nėra ne vienos valstybės, kuri to norėtų. Ne vienos. Yra teigiama, kad. Na, jeigu manoma, kad būtų teisinga tą padaryti, puiku. Bet mano pagrindinis argumentas dėl to, kodėl aš nenoriu įtraukti kips į taikymos rytį. Vienintelis skaičius, kurį turiu Tai yra daugiau nei 27 milijardai eurų. Man tai yra milžiniška suma. Na, o komisija teigia, kad tai nėra aktualu. Viena pramonės įmonė tą padarė. Bet žinau, kad komisija ir Pats komisaras labai nori išspręsti tą klausimą, aš pats susitikau su juo. Na, žinoma, jis turi puikių priežasčių tam, tam padaryti ir mes esame jo pusėje. Tačiau, mano manimų, komisija turi pateikti puikius atsakymus dėl kaštų. Nes, kaip jau sakiau, nekartą šiame komitete. Aš nemanau, kad tai reiškia, jog mes kuriame naujus teisės aktus, teikiame naujus pasiūlymus, nieko neišmanydami apie tai, kaip tai paveiks rinką. Komisaras dabar man teigia, kad komisija bando atlikti studiją ir išsiaiškinti, kaip tie 20 ar kažkiek pasiūlymų paveiks e, finansų rinką. Jeigu tą galima dar padaryti prieš mūsų balsavimą, puiku. Draudimo sistemos. Kaip jau sakiau, galime pasvarstyti tą variantą, bet turite pripažinti, ponia Pervanš, kad e, tokia absoliučiai nauja sistema, tokios naujos sistemos pasirinkimas, kažin ar įmanomas, esame kritikuojami, kad e, nekuriame suprantamų teisės aktų, lengvai gyvendinamų teisės aktų. Tokios sistemos sukūrimas būtų ypatingai sudėtingas. Dėl to reikia daugiau studijų, parodančių, kaip tai veiks praktikoje. Dėl blogų patarimų. Manęs neįtikinote. Aš manau, kad nors yra problemų, kai investuotojai, tarkim aš kaip investuotojas, prisimo atsakomybę, nemanau, kad reikalinga būtų numatyti draudimą nuo blogų patarimų. Jūs manote, kad reikalinga britiška sistema įdėkti Europoje? Aš dvėjoju, ar tai būtų gerai. Tai, ką jūs siūlėte, mano manimu, tai atsispindi MIFID direktyvoje, bet, na, pažiūrėsime dar. Man atrodo, kad į pono Zalbos klausimus atsakiau, ponos, ponios Beres taip pat, dabar ponas Kamalė. Jeigu būčiau teisėjas, nors toks nesu, tuomet gautumėte ne geltonąją, bet raudonąją kortelę, pasakydamas, kad esu socialistas. Nepa, neturiu nieko prieš kolegą socialistus, bet man tai yra įžeidimas. Ir gal čia reiktų jau aukštesnių lygmenių tai apsvarstyti. Čia irgi pajokavau. Dėl skaidrumo. Taip, puiku, Daugiau duomenų irgi gerai. Kaip sakiau, vertinant draudimo sistemas, tai irgi būtų naudinga, bet reikia gauti daugiau informacijos. Svenui norėčiau pasakyti, kad lobizmas, tas terminas pats jūs jį naudojate, ar tai yra blogai? Argi tas lobizmas taip jau yra blogai? ir vyriausybės vykdo lobistinę veiklą ir taip toliau. Ponas Go Gozes sakė, kad jeigu yra gerų pasiūlymų, kodėl nepasitelkti tų pasiūlymų. Turime savus, savo įrankių dėžutę ir čia sėdžiame kaip ekspertai, įsivaizduojame, kad viską suprantame. Nemanau, kad tokiu būdu mes sukursime geresnius teisės aktus Europoje. Ponas Kliūtė. Jūs man pritarėte. Puiku. Tikiuosi, nepritarėte pono Kamal nuomoniai. Ponas Gozės, jau minėjau keletą dalykų. Pone Liuling, taip. Aš pritariu harmonizavimui. Aš manau, to turėtumėme siekti. Ypatingai esant tokiai vartotojų apsaugai, siekiant tokios vartotojų apsaugos. Ponas Feo irgi pasisakė, man atrodo, jos, jo pastabas jau sureagavau anksčiau. Minėjau tai, ką jūs sakėte ankstesniuose pasisakymuose. Komisijos atstoviai dėkoju, buvo atsakyta į kai kurios klausimus ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad esame parengę kompromisinių pakeitimų. Juos gausite panalizuosite. Mano tikslas užsitarnauti visų pritarimą, tačiau dėl 50 ar 100 tūkstančių sunku bus matyti susitarti, kodėl aš laikausi 100 tūkstančių kompensavimo lygio nemanau, kad reiktų mažinti tą skaičių, bet aišku, dar čia ir tarybas tar žodį. Man atrodo, kad tai atspindi realybę. Taigi, aš tikiuosi, kad pasiūlymas galiausiai bus labai geras, bus pusiau liberalus toksai pasiūlymas. Ačiū. Dėkoju. šiek tiek vėluojame nuo grafiko, bet Olė turėjo, aišku, apsiginti nuo tų baisių kaltinimų. Na, nežinau, kaip um, transliuojant internetu mūsų posėdį ir visi supras tuos e, juokelius, jūs pritarėte Saido politikai, bet ne tai, kaip jis ją pristato ir apibūdina. Balsavimas vyks bent jau teoriškai balandžio 13 dieną ir plenarinėme birželio mėnesio posėdėje turėtumėme tuomet balsuoti, bent jau toks yra tikslas. Ačiū. Dabar galime pereiti prie paskutinio darbo atvarkės punkto šiandienai. Tai yra ekonominės valdysinos paketo aptarimas. Tai yra, š... tai yra šešių pasiūlymų paketas. Žinau, kad pranešėjai tarpusavyje kalbasi ir Tai yra pirmoji galimybė šiandieną pasikalbėti apie pakeitimus. Ir suprantu, kad ir vėluojame, ir yra daug pakeitimų. Norėčiau, kad pasisakytų pakeitimų autoriai, kiek įmanoma. Todėl prašyčiau pranešėjų labai trumpai pristatyti pranešimus ir kiekvienam skirčiau po penkias minutės, nedaugiau, jeigu galima. Korin, jūs, jūs būtumėte pirmoji. Thank you very much. And, uh... Ačiū. Prašau nutraukti mane po penkių minučių, nes turiu aptarti 559 pakeitimus, kurios pateikė daugybė kolegų, taigi noriu sureaguoti į kolegų pastabas. Uh, Iš pat pradžių noriu pasakyti, kad vertinu bendratarbiavimą su kolegomis, taip pat glaudžiai bendratarbiaujame su kitų pranešimų autoriais, su šešėliniais pranešėjais. Taigi, jeigu turite klausimų dėl savo pakeitimų, prašau kreiptis į mane. Tikrai esu pasirengusi su jumis palaikyti dialogą ir ne šio posėdžio metu. Mes čia siekiame sukurti pusiausvirą bandome atsižvelgti į vairius interesus, kad parlamente šis paketas susilauktų paramos. Man vis dėlto susidaro įspūdis, kad mums pavyks pasiekti susitarimą, nors galbūt tai padaryti bus sunkiau nei svarstant priežiūros priemonių paketą. Dabar yra pateikiami argumentai už e, griežtesnį Europos lygio koordinavimą, už stipresnį vaidmenį Europos komisijai. Vyksta diskusijos ir tarp įvairių politinių pakraipų atstovų šiame parlamente. Apie savo pranešimą galiu pasakyti, kad jame kalbu apie stabilumo raugimo pakto prevencinę funkciją. Tačiau turiu pasakyti, kad yra pateikta pakeitimų, kuriais prašoma didesnio lankstumo, taikant 3 procentų ir 60 procentų skolos kriterijus. Taip pat siekiama nustatyti, leisti peržengti 3 procentus. Taip pasiūlyme jau yra numatyta tam tikra veiksmų laisvė ir numatyta priimti griežtesnės skaičiavimo taisyklės. Aš savo kompromise siūlau pagrindinį dėmesį skirti finansiniam tvarumui kaip pagrindiniai augimo prielaidai, o veiksmų laisvė gali būti suteikta vykdant struktūrinės reformas, kurios turi poveikio, ilgalaikio poveikio biudžetui. Taip mes galėsime paremti ES augimo ir užimtumo tikslus. Dabar keletą žodžių apie pagrindinės temas. Visų pirma, apdairi fiskalinė politika. Nuoroda į ją kai kurie kolegos siūlo išbraukti. Aš dabar įrašiau neutralesnę formuluotę. Turiu galvoje e, prisitaikymą prie vidutinės trukmės e, biudžeto tikslų. Taip pat atsižvelgiau į keletą pakeitimų, kuriais siūloma atsižvelgti į cikliškumą ir į struktūrinį, struktūrinę pusiausvyrą. Kalbant apie vidutinės trukmės biudžeto tikslus, norėčiau atkreipti dėmesį į Udo Bulman ir kitų pateiktą pakeitimą, kuriame numatomas ir investicijų tikslas. Tačiau tai mums kelia sunkumų. Mano supratimu, šiuo pakeitimu būtų įvesta vadinamoji auksinė taisyklė. Apie tai buvo kalbama dar tvirtinant Maastrichto sutartį ir tada ta mintis buvo atmesta. Tai reikštų, kad valstybėms narėms Pagal tą taisyklę valstybėms narėms būtų leidžiama nustatyti papildomus investicijų tikslus, kurie viršytų 3 procentus. Manau, kad e, Tokiu atveju nukentėtų finansinių rinkų pasitikėjimas šiuo paketu. Taip pat Europos centrinio banko vadovas ponas Trišė vakar aiškiai apie tai pasisakė ir sakė, kad tai būtų pavojinga. Dabar su kolegomis iš kitų frakcijų svarstome, kaip užsitikrinti e, stipresnius įsipareigojimus įgyvendinti strategiją ES 2020. Turiu galvoje ne tik konkurencingumo stiprinimą, bet ir socialinės sanglaudos ir socialinės apriepties stiprinimą. Taip pat užimtumo lygio didinimą valstybėse narėse. Direktyvoje jau numatytos laikinos leidžiančios nukrypti nuostatos, kurios turi padėti siekti šių tikslų. Aš noriu labiau tai akcentuoti, kad bent iš dalies atsižvelgčiau į pateiktą pakeitimą. Matau, kad jau kalbu penkias minutės. Taip pat nagrinėjau ir Europos semestrą, nacionalinius reformų planus. Jie turėtų būti aiškiau atspindėti pasiūlyme, tada mūsų metodas būtų išsamesnis. Taip pat norėčiau kalbėti ir apie atvirkštinios daugumos principą, atvirkštinį balsavimą. Kolegos nori akcentuoti išlaidas, bet aš pasiūliau neutralesnę formuluotę, sakau, kad reformos turėtų turėti teigiamą poveikį biudžetui ir nekalbame tiek apie biudžeto mažinimą. Labai atsiprašau, kad negaliu pateikti daugiau paaiškinimų. Galbūt turėsite laiko pabaigoje, dabar manau, turime laikytis nustatyto laiko. Dabar žodis Diego. Ačiū, pirmininkė. Taigi, mano tekstas. Jame siūloma paskatinti veiksmus siekiant e, augumo, stabilumo paktų tikslų yra apie 300 pakeitimų e, skiriams straipsniams. Kiekvienam straipsniui apibendrinus e, pakeitimų siūlymus būtų galima pateikti maždaug 15 pakeitimų. Ir galbūt reikėtų kai ką perkelti į konstituojamąją dalį, siekiant kompromiso. Norėčiau paminėti penkis klausimus, kurie yra sudėtingiausi. Pirma, dėl tų stadijų arba etapų, per kurios turėtų būti gražinamos skolos. Yra pateikta įvairiausių pasiūlymų, pavyzdžiui, Alde frakcija laikosi nuomonės, kad nereikėtų sumažinti dvidešimtadalių, bet dešimtadalių per ne per trejų metų laikotarpį, o per dviejų metų laikotarpį kiti kolegos, ypač iš socialdemokratų partijos, mano, kad 20, 20 dalį reikėtų gražinti per trejų metų stabilizavimo laikotarpį. Kai kas mani, kad tai būtų per trumpas laikotarpis, kadangi e, vėl padidėtų valstybės įsiskolinimas, tačiau kiti kolegos vėl siūlė E, apskaičiuoti tam tikrą vidurkį trejų metų laikotarpiui. Taigi tai tema, dėl kurios aš norėčiau iki paskutinio momento siekti kompromiso. Kita vertus, reikėtų, žinoma, tada balsuoti ir apsispręsti. Procentinis dydis numatant išimtis. Yra pateikta įvairiausių pasiūlymų, vieni yra minimalistiniai, siūloma 0,03 procentus, kiti siūlo maksimalų dydį ir siūlo 0,4 procentų ir netgi numato galimybę pasiekti 1 procento lygį. Kitas klausimas, kurį norėčiau paminėti. Jis susijęs su deficito perviršio mažinimo suma per vienerius metus. Buvo siūlyta 0,5 procentai o kiti pateikė alternatyvas ir pasiūlė 1 procentą arba 0,2 procento. Norėčiau priminti vieną dalyką, kad diskusijas apie skaičius ir procentus yra pakankamai e, spontaniškos ir čia labai sunku rasti racionalų grūdą. Todėl labai sunku ir čia ką nors pasiūlyti, kas galėtų būti priimtinas kompromisas. Ketvirta svarbi tema šiame kontekste. Svarbus faktoriai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti komisijos tekste, kai yra kalbama apie perviršinį biudžeto deficitą. Kila klausimas, ar reikėtų numatyti kokias nors išimtis tam tikram valstybės įsiskolinimo lygiui. Tačiau be šitų penkių mano minėtų temų parlamente laikomasi nuomonės, kad vis dėlto reikėtų vadovautis bendrijos metodu. Ir dėl to norėčiau paminėti dar du dalykus. Visi pateikti pasiūlymai kuriuos pateikė kolegos pranešėjams, tai yra atsižvelgti į strategijos Europa 2020 tikslus, taip pat atsižvelgti į augimo ir stabilumo paktą. Mes turime apsispręsti, ar laikysimės tų pasiūlymų, kurie buvo pateikti rugsėjo mėnesį, ar bandysime siekti plačiau siekiančių tikslų ir atsižvelgti į diskusijas, kurios vyksta mūsų visuomenėse. Dėkoju, aš kalbėsiu angliškai, kad viskas vyktų greičiau. Aš irgi aptariu penkias temas dėl mikroekonominių disbalansų. Pirmasis klausimas, pirmoji tema yra bandyti išsiaiškinti, kas yra tie disbalansai, pusiausvėros sutrikimai ir e, bandysiu siekti kompromisų, atsižvelgiant į kolegų siūlymus, nes tie siūlymai iš principo yra teisingi. Antroji tema būtų makroekonominiai disbalansai ir patys rodikliai. Čia. E, keletas kolegų nori, kad parlamentas apskritai nereikštų nuomonės šiuo klausimu, bet apskritai žiūrėdami į kai kurios kintamuosius, kuriuos būtų galima įtraukti galvojame, kad jie, jie yra dabar įtraukti į tarp vyriausybinį susitarimą ir siūloma juos perkelti į susitarimą dėl Europos konkurencingumo. Taigi pasiūlymas įtraukti tuos elementus į bendrijos metodą susilaukia vis daugiau paramos ir iš pono Trišė ir iš komisijos atsakymų supratau, kad tikrai būtų racionalu nagrinėti šiuos elementus savo pakete. Taigi tikiuosi, kad pasieksime susitarimą, remdamėsi anksčiau pateiktais argumentais ir į paketą įtrauksime kai kurios elementus, kurie padėtų geriau suprast, suprasti padėti mm, atskirose šalise. Dar viena pastaba apie rodiklių sąrašą. Manau, čia turime siekti sukurti tinkamą pusiausvyrą tarp įvairių kolegų pateiktų pasiūlymų. Kai kurie kolegos siūlė įtraukti daug e, rodiklių, kurie apriektų pačius įvairiausius klausimus. Kiti siūlo turėti pakankamai lengvai tvarkomą rodiklių sąrašą. Tai yra 10-12 rodiklių sąrašą. Bet reikia, kad tas sąrašas būtų pakankamai platus, kad neapsiribotume vien trumpalaikiais nominaliais klausimais. Taigi aš dabar bandau renkti kompromisus, kurie, tikiuosi, mums padės sudaryti tinkamą rodiklių sąrašą kuris bus lankstus, pakankamai platus, kad būtų galima išsiaiškinti realią ekonomikos padėtį ir gilintis į užimtumo aspektus kartu su konkurencingumo aspektais, kad galėtume geriau suprasti įvairių šalių padėtį. Ketvirtas e, dalykas tai yra vadinamoji skobot rezultatų lentelė. Čia, manau, matau, kaip suartėjo nuomonės. Manoma, kad ta rezultatų lentelė turi būti sąrašas tų rodiklių, kuriuos, dėl kurių komisija turėtų atlikti išsamesnę analizę. Ja turėtų atlikti kartu su Europos centriniu banku. E, turėtų būti vykstama į tą šalį ir su ja aptariamos rekomendacijos ir reikiamų pakeitimų pokyčių paketas. Taigi šiuo atveju rezultatų lentelė yra suprantama ne kaip automatinis e, mechanizmas. Ir kiek suprantu, tai atitinka ir komisijos pozicija, kuri buvo išreikšta per šį rytvykusi susitikimą. Per tą susitikimą komisija paaiškino tą naują rodiklių sąrašą ir naują makroekonominių pusiausvyrų sutrikimų e, dimensiją. Taigi yra pateik, būtų pateikiama, būtų atliekama daug išsamesnė analizė, ją atlikti būtų sudėtingiau, tačiau tuo atveju nebūtų apsiribojama vien nominaliais rodikliais. Taigi, reikia nagrinėti šį klausimą, bet žinoma, analizė skirtusi priklausomai nuo to, ar valstybėje yra biudžeto deficitas ar biudžeto perviršys. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad atsižvelgdama į visų šių klausimų naujo klausimo sudėtingumą ir atsižvelgdama į tai, kad mes patys mokomės, aiškinamės, kaip pateikti rekomendacijas, aš pasisakau už tai, kad būtų nustatomos labai griežtos sankcijos. Kad nebūtų nustatomos labai griežtos sankcijos. Manau, būtų geriau turėti simbolinės e, sankcijas. Ir aš čia bendradarbiauju su Karl Haglundu. Jis nagrinėja sankcijų klausimą. Bet manau, kad nagrinėdami tokį sudėtingą klausimą, kuris ir komisijai kelia sunkumų, komisija, komisijai sudėtinga teikti griežtas rekomendacijas dėl darbo rinkos, dėl mokslinių tyrimų. Manau, mes neturėtume peržengti racionalių ribų skirdami baudas ir tai darydami automatiškai. Taigi manau, kad reikia pasižiūrėti, kaip sistema veiks. Sankcijų mechanizmą reikėtų kurti labai atsargiai. Ir baigdama noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Turiu pasakyti, kad labai įtemptai dirbu siekdama kompromisus įvairiais kolegomis. Ačiū. Dėkoju. Perėsime prie Silvi. Pranešimo pristatymo, prašau. Ačiū, Sharon. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms. 250 pakeitimų buvo pateikta šiam tekstui. Tai yra didžiulis kolektyvinis darbas. Taip pat turėtumėte atsižvelgti į tai, kad kontekstas, kuriame dirbame, nuolatos keičiasi. Kai vyko susitikimai vadovų tarybos susitikimai dėl eurozonos ir taip toliau. Vyko daug įvairių įvykių. Na ir tekstas, kurį rengiu, yra susiję ir su nuobaudomis. Ir aš manau, kad bendrijos metodas šiuo atveju būtų teisingas sprendimas ir komisija tikiuosi pasiūlys subalansuotą sprendimą, nes, kaip sakė prieš mane kalbėjusi kolegė, aš nenorėčiau, kad tos nuobodos būtų maksimaliai didelės. Aš norėčiau uh, kad būtent ir komisijos pasiūlyme tai atsispindės. Norėčiau padėkoti Filip Lambert, kuris e, pateikė pasiūlymus e, atitinkamus ir man tos idėjos priimtinos, tačiau man susidaro įspūdis, kad visi pranešėjai turi dabar rinktis. Ar bandysime parengti viską iki vasaros, kaip reikalauja taryba, tam, kad būtų parengtas paketas, dėl jo būtų deramasi, tuo atveju aš manau, kad bus nelengva tą padaryti. Na ir aš norėčiau paprašyti, kad tas klausimas būtų iške, iškeltas komitete, nes e, tas, tos nuobaudos galėtų būti tokio simbolinio pobūdžio. Ir man, man, man didelį įspūdį padarė ir Korinos, ir Diego atliktas darbas rengiant pranešimus. Uh, Na ir nuobaudų sistema neturėtų būti labai griežta. Taip pat e, reikia numatyti daugiau kūrybiškumo dėl euroobligacijų. Aš dar neparengiau kompromisinių pakeitimų, nes praeitą savaitę buvo surinktas e, seminaras, kur buvo kalbama apie raudonasias ir mėlynasias obligacijas. Ir buvo pakviesti žymus ekonomistai ir pristatė tas temas ir aš norėčiau padėkoti už e, tą seminarą, norėčiau padėkoti ekonomistams ir sekretariato darbuotojams, kurie prisidėjo rengiant seminarą. Bendrai yra sutariama dėl to, kad ekonominė prasme tai būtų naudinga būtent sukurti eurozonoje tokių priemonių, kuri leistų užtikrinti rinkoje discipliną ir sukurti geriausias sąlygas likvidumų ištikrinti. Taip pat yra sutariama dėl tam tikrų teisinių kliūčių. Taigi dabar kyla klasikinio pabudžio dilema. Ką įmanoma padaryti ir ką norima padaryti. Ir su kolegomis kalbėjusi iš šiaurės valstybių, Suomijos, Vokietijos, kurių nuomonę labai gerbiu. Ir tai yra labai sudėtingos vidinės politinės diskusijos tose valstybėse. Aš puikiai tai suprantu ir taip pat norėčiau paprašyti, kad ekon komitetas palaikytų mano nuomonę. Labai svarbu, kad mes čia elgtumėmės kaip Europos parlamentarai, tikrąją to žodžio prasme, įsiklausytumėme į rinkėjų nuomonę, bet atsispirtumėme kitiems spaudimams. Ir reikia bandyti išsiveršti iš tos e, dilemos tarp šiaurės ir pietų valstybių ir pažvelgti globaliau į, į tuos klausimus. Vakar ponui Triši pasakiau, kad kol nėra tam tikros valstybės sąrangos, negalime užtikrinti stipraus euro. Ir aišku, yra tai, kas, ką įmanom padaryti ir tai, ką mes norime padaryti. Reikia surasti tą pusiausvyrą ir suprantu, kad yra tikrai daug sunkumų ir įvairiose valstybėse, įskaitant ir mano šalį, bet aš manau, kad mes turėtumėme numatyti vidutinės trukmės e, veiksmus, e, tą, ką galime padaryti pakankamai greitai. Ir norėčiau padėkoti sekretariato darbuotojams ir kolegoms, kadangi dirbome labai puiko, puikioje atmosferoje ir atlikome išties labai objektyviai sudėtingą darbą. Ačiū. Ačiū, mažiau nei penkios minutės. Nuostabu. Karlas. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu irgi pristatyti pranešimą per mažiau nei penkias minutės. Yra keletas šimtų pakeitimų, dauguma jų yra konstruktyvūs, faktiškai beveik visi. Ir tikrai bandysime sustiprinti makro, makroekonominę priežiūrą per turimas priemonės, kurias rengėme kartu su ponė Ferreira. Na ir pirmiausia, norėčiau pakomentuoti nuobaudų klausimą. Kokio lygmens turėtų būti nustatomos nuobaudos, kaip priimti sprendimus. Daug kolegų įsitraukė į šias diskusijas ir panašu, kad vyksta tam tikros dėrybos, kažkas sako 0,1 procento, kažkas 0,2. Yra bandoma dėrėtis dėl skaičių. Aš nemanau, kad tokios, tokie posėdžiai su komisija yra labai konstruktyvūs, kai yra bandoma dėrėtis dėl skaičių. Aš manau, kad galėsime surasti sprendimą, kuris būtų bendrai priimtinas. Aišku, taip pat yra ir sprendimų prieimimo bendrai procedūra. Ir kyla klausimų, kurie yra aktualūs daugeliui pranešimų. Tai yra kvalifikuotojai dauguma, kvalifikuotosios daugumos balsavimas. Čia irgi yra teisinių padarinių ir tarybai nėra labai priimtinas, priimtini tie argumentai. Yra labai kūrybingų minčių kolegos netgi siūlo, kad komisija galėtų priimti sprendimą dėl nuobaudų, neįtraukiant e, iš vis tarybos. Tai gan griežtas siūlymas, bet įdomus variantas. Dar vienas dalykas. kuris atsispindi pakeitimuose, yra nuobaudų lėšų paskirstimas, jeigu galiausiai nuobaudos bus pritaikytos, ką darysime su tomis lėšomis. Uh, Na ir panašu, kad dabar bendrai yra sutariama tas lėšas e, dėti atitinkamą fondą ir po to pervesti į nuolatinį stabilumo mechanizmą. Žalieji kalbėjo apie tai, kad reiktų Europos investicijų bankė tas lėšas e, laikyti, bet žaliesiems daugiau lyg tai niekas ir nepritarė, tai nežinau, ar bus susitarta. ekofine buvo kalbėta gan ilgai vakar apie tą naują mechanizmą ir panašu, kad e, lėšos turėtų nusėsti tenais. Kitas klausimas yra tas ypatingas atvejis, kai nuobaudos yra nutaik, e, taikomos dėl manipuliavimo duomenimis. Daug valstybių darių tą daro dėje ir panašu, kad bendrai sutarėme, jog e, reikia griežtai bausti tas valstybės, kurios teikia netikslius duomenį, nepakankamus duomenis. Vėlgi kyla klausimas, kaip nustatyti, kad yra manipuliuojama duomenimis. Ar yra koks tai objektivus būdas išsiaiškinti, kad vyksta manipulacijos. Tai yra irgi toks nemenkas iššūkis. Kiti klausimai, kurie iškilo būtent kokios yra primtinos ekonominės aplinkybės, čia skirtingai kolegos vertina tą savoką, nacionalinė nuosavybė ir panašiai, taip pat Europos parlamento vaidmuo šiuose darbuose, apie tai kalbama visuose pranešimuose, kur mes būtumėme naudingi, kur parlamentas galėtų naudingai įsitraukti į procesą. Aišku, dėl, ir dėl skaidrumo sumetimų, ir bendrai dėl sprendimų prieimimo procedūros, tai čia mūsų vaidmuo tikrai yra nemenkas. Na ir galiausiai, kaip užtikrinti darnų darbą. Mano tekste daug kas priklauso nuo to, kas parašyta kituose tekstuose. Taigi labai svarbu, kad pranešimai būtų suderinti tam, kad visas tas paketas būtų veiksmingas. Bet kol kas e, darbas vyksta labai konstruktyviai su kolegomis Taigi trumpai situacija yra tokia. Na ir esu įsitikinęs, kad bendrai sutarsime dėl tų šešių pasiūlymų. Vienas pasiūlymų buvo tiesiog atsisakyti tų teisės aktų. Nežinau, ar tai yra geriausias variantas, bet tikiuosi, kad e, bendrai sutarsime dėl tekstų. Dėkuoju. Dėkuoju, Karlui Vikiai. Dėkuoju, dėkuoju kolegoms, kurie man neatsintė daugiau kaip 200 pakeitimų. Žinoma, mes šešienės panešėjais turime tartis dėl kompromisų ir, žinoma, bendradarbiauti su parlamentarais. Dėl apskaitos standartų ir dėl ataskaitų dėl grinųjų lėšų. Komisija pateikė siūlymą, kad būtų kas mėnesį pateikimi statistiniai duomenys ir pagal atskiras valstybės. Astrid, atrodo, jos nėra, yra salėje. Astrid, panelių link. Gal jūs galėtumėte paaiškinti, ką jūs turėjote omenyje pateikdama 125 pakeitimą. Dėl prognozių. Buvo klausimasi, koks, klausima, koks ryšys tarp komisijos prognozių ir valstybių prognozių. Komisija norėtų apibendrintas prognozes, kurias pateikė valstybės narės ir todėl aš pateikiau kompromisinį pasiūlymą, pagal kurį valstybės narės turėtų pateikti iš ankstinę informaciją apie prognozijas komisijai. Visų pirma, kad tos prognozijos būtų atliktos audito bendrovių atskirai pagal eurozonos valstybės ir ne. Ir taip pat yra siūloma, kad būtų įsteigta nepriklausoma tarnyba, kad jinai užsiimtų prognozę ir taip pat nustatinėtų fisk fiskalinės arba finansinės e, e, nuostatas. Taip pat yra numatyti atskiri skyriai, numatyti skyriai tam tikrame e, nu, dokumentų skirsnyje dėl konkrečių statistikų pateikimo. Taigi reikėtų numatyti atskirtingą statistiką eurozonos valstybėms ir neurozonos valstybėms ir taip pat reikėtų pateikti informaciją apie valstybių augimo ir stabilumo pakto įgyvendinimo lygį. Iš esmės atrodo, kad laikomasi nuomonės, kad direktyva turėtų būti griežta ir lengvai taikoma ir kad ta informacija, kuri pateikiama pagal prognozes, būtų gerai parengta ir kad būtų remiamasi e, nepriklausomų institucijų veikla. Taip pat reikia numatyti atitinkamas griežtas prevencinės e, priemonės, kad nereikėtų dokumentų keisti dar kartą. Norėčiau pasakyti, kad šita direktyva nėra konkrečiai stabilumo ir augimo pakto direktyva. Čia yra e, siūloma atsižvelgti į tuos pasiūlymus, kurie yra pateikti Korinos dokumente. Mes norime kreipti dėmesį į valstybės išlaidų e, kokybę, tačiau vis dėlto reikėtų galvoti, kad šiame šešių dokumentų pakete yra skirtingi dalykai ir mes norime uh, sutelkti dėmesį tik į tam, tam tikras specifines e, problemas, pavyzdžiui, valstybės išlaidas ir kitus dalykus. Taigi norėčiau padėkoti kolegoms, kolega iš Vengrijos pateikė pakeitimo siūlymą 135. Norėjau pakomentuoti, kadangi jo nėra, vis dėlto aš apsiribosiu savo pasomis. Daug pagėdaujančių kalbėti, galiu suteikti tik tai vieną minutę, kadangi Danutė Hübner nori išvykti, todėl suteiksiu jai pirmąjį žodį. Dėkuoju. Labai trumpai, aš norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, į tą pasiekimų suvestinę ir pakalbėti apie nuobaudas. Yra pateikti du variantai dėl tų rezultatų lentelės, siūlomas ilgas rodiklių sąrašas, tačiau galbūt komisija galėtų suformuluoti tuos e, parametrus atitinkame deleguotame teisės agete, kad, akte, kad tai neatsispindėtų pačiame e, reglamento projekte. Šitas e, parametrų ilgas sąrašas kelia šiek tiek abejonių, kadangi tie visi pasiūlyti rodikliai yra susijęs su socialinės aplinkos tikslais ir jie yra pagrysti 121 sutarties straipsnių, o mes kalbame atokius rodiklius, kurie galėtų padėti identifikuoti ir stebėti vidaus ir išorės disbalansą. Ir ypač tais atvejais, kai yra susidarėme su perviršiniu biudžeto deficitu. Todėl manyčiau, kad šitie rodikliai turėtų būti suformuluoti ne e, reglamente, o atskirame e, e, deleguodami teisės akte. Dėl foreseen uh, no instrument uh, for those countries. Nuobaidų. Kai kurios valstybės nesilaikė pradinių terminų. Todėl aš pasiūliau, kad būtų numatytas tarpinis laikotarpis tais atvejais, kai buvo nesilaikoma pirmosios e, datos arba e, aš manyčiau, kad tas e, išiešk išieškojimo procesas galėtų būti veiksmingesnis ir tada būtų galima užtikrinti didesnę di discipliną valstybėse narėse ir jos būtų priverstos laikytis bent jau antrojo termino. Tačiau e, jeigu taip atsitiktų, kad reikėtų galvoti apie antrąjį terminą, tuomet būtų galima depozito lėšas panaudoti kaip lėšas sankcijoms. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad Reikalų komitetas patvirtino šitą tekstą ir balsavimas dėl sutarties pakeitimo vyks rytoj trečią valandą. Rytoj numatyta išskirtinė balsavimo data, tačiau aš nenorėčiau konkrečiai kalbėti apie tai, kas dėl ko bus balsuojama, noriu pasakyti, kad buvo sutarta dėl galutinio teksto ir komentarus buvo galima pateikti iki vakar dabar užsirašė kalbėti daug kolegų. Norėčiau atskirai suteikti žodį šešėliams pranešėjams ir po to e, e parlamentarams. Kai kurie paprašė žodžio labai anksti. Dabar m, mm, turiu tokį sąrašą. Uh, Mr. Karins, uh, Liam Wangok, uh, Jürgen Klut, Edward Sikluna. Edward, you, you Edvardas taip pat atrodo nori kalbėti. Ar dar kas norėtų spontaniškai pasakyti? Astrid? Šeštą valandą aš turėčiau išvykti. Aš norėčiau kalbėti, tačiau aš suteiksiu pasakymo įgalėjimus Vicky Writing. Try and handle this as we go along, so Udo. Ja, danke schön, Sharon. Bevor Herr Tri Prieš triš, trišiai e, pasisakys dar tris, keturis kartus apie politinius rezultatus. Aš norėčiau pasakyti, kad aš Aber, ben... poną Trišė labai vertinu kaip asmenį, kuris e, stengiasi padėti įveikti krizės padarnius. Tačiau vis dėlto įgyveninant rinkos politiką, vis dėlto jisai nepasakė, kad čia yra pakankamai didelė dalis jo atsakomybės. Aš nežinau, ar daugelis iš mūsų prieš rinkimus galėsime pasakyti, kad mes sekėme trišė pavyzdžių visi kolegos, kolegė Gular ir kiti turės e, galime pasiaiškinti rinkėjams, kad jie stengiasi elgtis apdairiai. Kitas dalykas, kodėl mes patekome į tokią situaciją. Noriu pabrėžti, kad ne tik dėl to, kad valstybėse narėse buvo neatsakingai skolinamasi, bet ir dėl to, kad buvo vadovaujamasi blogais finansų rinkos įstatymais ir dėl to eurozonoje buvo susidaręs, susidaręs disbalansas ir kuris neleido modernizuoti finansų rinkų. Todėl mes turime pateikti labai aiškus e, išsamius atsakymus į susidariusią situaciją. Ganz, ganz engagiert. Reikalingas ne naivus paktas, bet inteligentiškas. Aber neben der Politik der Sanktionen. Taip pat turi būti įsipareigota siekti konsolidavimo. Be to reikia vykdyti ne tik sankcijų, bet ir paskatų politiką. Turime pasiūlyti valstybėms narėms paskatų, joms atlyginti, kai jos stengiasi modernizuotis. Tai susijęs su švietimu, mokymu, energetika. Po Japonijos mes turėsime gyveninti visiškai naują energetikos politiką, tačiau dabar reikia dėti dėlės pastangas, kad Europoje būtų investuojama ir dabar mes neturime tiesiog nepastebėti naujų įvykių. Mes turime užtikrinti, kad šitas paktas netaptų naivus dokumentas ir kad jis būtų sutapatinamas su ta išlaidaujančia skolinimuosi politika. Mums reikalingas toks paktas, kuris atsižvelgtų į visus klausimus susijusius su E, ekonomikos ciklais. Į kiekvieną ciklą reikėtų reaguoti atitinkamai ir aš manau, kad pateikę konkrečius pakeitimų siūlymus mes pasieksime gero kompromiso, kadangi mes nenorime blogo kompromiso, mes tiesiog esame nenusiteikę taikstyti su blogu kompromisu, Ne dėl to išrinko mūsų rinkėjai. Aš norėčiau, kad mes pasiektume tinkamą gerą rezultatą. Filip. Ačiū dabar Filipas. Ačiū pirmininkė. Dvi trumpos pastabos. Pirmiausia, vieną adresuoju Silvy, kaip Europos žaliųjų partijos vienas iš pirmininkų. Ypač atidžiai vertinu Vokietijos mokesčių mokėtojų nuomonę ir jaunų Ispanijos bedarbio jaunimo nuomonę. Kaip Europos federalistas norėčiau dar kartą pasakyti, kad nors mes ir norėtume suteikti daugiau galių komisijai, kuri yra neutrali institucija, kurią reikia pasitikėti, vis dėlto E, komisijos elgesys, kurį ypač rodo atlikta metinė augimo apžvalga, nėra tinkamas. Komisija parengė labai ideologinę ataskaitą, kurioje teigiama, kad didžiąją dalį adaptacijos padarinių turi prisijimti eiliniai piliečiai. Aš dėkoju šešiems pranešėjams už jų atliekamą darbą ir už pirmus mėginimus pasiūlyti kompromisų. Dabar apie viską nekalbėsiu, akcentuosiu tik mums svarbiausius dalykus. Pirmiausia, stabilumo ir augimo paktas. Reikėtų visų pirma e, subalansuoti biudžetus ir nekalbėti vien apie išlaidas. Kai tik yra minimos išlaidos, reikia šalia paminėti ir pajamas jeigu ne, neminime pajamų, tada reikėtų kalbėti tik apie biudžeto pusiausvirą. Ir viskas. Kitas dalykas. Reikia atsižvelgti į tam tikrus švelninančius veiksnius. E, kai kas iš jūsų nori, kad e, paktas būtų automatiškesnis, bet reikia atsižvelgti į visą verslo ciklą, ne tik į momentinį vaizdą. Ir žinoma, reikia atsižvelgti ir į reformas. Daugeliu iš jūsų labai patinka pensijų reformos, jose yra, į jas yra pranešimuose daroma konkreti nuoroda, tačiau reikėtų kalbėti ir apie investicijas, kurios smarkiai sumažintų ateitiems kartoms teksančią naštą. Dar viena pastaba apie stabilumo ir augimo paktą. Noriu priminti, kad viena vienos dvidešimtosios skolų mažinimo taisyklė gali atsiliepti kitie, kitoms rytims. Manau, kad būtent ši taisyklė, vienos dvidešimtosios taisyklė, sužlugdys šalis, sužlugdys jų vykdomą politiką ir nesutiks galimybės išbristi iš krizės. Ir manau, kad jeigu tai liks, mums bus labai sudėtinga patvirtinti paketą. Ketvirta pastaba - makroekonominės pusiausvėros sutrikimai. Pažvelkite į padėtį kai kuriuose valstybėse narėse, pažvelkite į dabartinę Japonijos padėtį. Taigi supraskime, kad visi e, elgesi taip, lik Graikija yra vienintelis pavyzdys, kad ten buvo krizė lėmė prastą valdyseną. Tačiau ir Airija, ir Ispanija yra puikus kvailo privataus sektoriaus elgesio pavyzdys. Turiu pasakyti, kad ir Vokietijos kai kurie bankai elgesi visiškai neatsakingai ir jie turi už tai atsakyti. Tai nėra gero valdymo pavyzdys. Kitas dalykas, jeigu mes nustatome e, tokius, jeigu mes neįtraukiame tokių kriterijų kaip pajamų skirtumai, jeigu neįtraukiame efektyvaus išteklių panaudojimo ir energijos efektyvumo panaudojimo kriterijaus, tai kaip mes kalbame apie konkurencingumą. Kas lemia konkurencingumą? Tik darbo jėgos veiksnys? Ne, tikrai ne. Jis sudaro labai nedidelę bendros visumos dalį jeigu žvelgiame į energiją tik energetiką, produktyvų išteklių panaudojimą, tai apgaudinėjame save. Pažiūrėkite, kokia pažeidžiama tapo Japonijos ekonomika. Atrodo, kad jie turėjo sprendimų viskam, tačiau dabar tapo viena pažeidžiamiausių šalių šioje planetoje. Niekas nekalbėjo apie skolą, privataus sektoriaus skolą, tai taip pat lemia pusiausvirus sutrikimus, labai svarbu sistemingai nagrinėti tą skolą. Kai kurių asmenų turimas perviršis jau savaime yra kitų asmenų deficitas. Taigi e, reikia žiūrėti ir į vieną, ir į kitą pusę. Nėra tokio absoliutaus perviršio. Kas juk kas tą perviršį tada absorbuos, gal marsiečiai, maži žali žmogiukai ar, ar kas nors kitas. Sankcijos nekalbėkite man apie sankcijas, jeigu tuo pačiu metu nekalbate apie paskatas. Vokietija kartais sankcijas vertina kaip paskatas. Tai galbūt yra vokiškos mokyklos dalykas, bet aš tikrai nemanau, kad tai atitinka tikrovę. Mes kalbame apie svarbius teisės aktus, kurie turėtų padėti užtikrinti Europos ekonominį stabilumą, tačiau turime pripažinti, kad tai siejasi su svarb... dviem svarbiais elementais, kurie čia neaptariami. Pirmas iš tų elementų yra išsami mokesčių politika. Kai kas sako, kad jau mokame per daug mokesčių, tačiau kai kurie subjektai tų mokesčių tikrai nemoka daug ir turime užtikrinti, kad jie mokėtų. Žinoma, tai neįeina į šį paketą, bet e, jeigu norime piliečių pasitikėjimo, tai ir kitoje srityje turime dirbti taip pat greitai, kaip dirbome su šio paketu. Ir kitas dalykas, aš jį jau anksčiau minėjau, tai yra finansų sektorius. Žinoma, šis komitetas daug dirba šioje srityje, bet taip pat matome, kad daugelį teisės aktų, privalomų teisės aktų, pavyzdžiui, turiu galvoje priežiūros paketą, mes nusprendėme kurti lik ir naują. Naujas priemonės, tačiau kaip yra su tais bankais, kurie kvailai investavo ir elgesi neatsakingai. Jie turi prisijimti savo atsakomybės dalį. Ir piliečiai turi matyti, kad ir čia mes dirbame taip pat sparčiai kaip su šiuo paketu. Jei to nebus, piliečiai jausis apgauti. Taigi, toliau dirbsime su šiuo paketu. Ehm, prasidėjo diskusijos, vyko dvišaliai susitikimai ir aš tikrai dabar nekantriai laukiu tolesnių dėrybų. Leidau Filipui kalbėti ilgiau, nes jis yra šešėlinis pranešėjas kelių pranešimų atveju ir vienas iš, vienintelis iš žaliųjų atstovų. Taigi kitiems daugiau kalbėti neleisiu, negu kad numatyta. Taip pat jis pasinaudojo dar ir ta, tuo, kad e, pasinaudojo tuo, kad aš negalėjau jo gerai matyti dėl saulės. Aš politikoje dirbu jau eilę metų ir pastebėjau, kad valstybėse narėse yra skirtumų. Valdančių, valdančiosios vyriausybės pozicija ir opozicijos pozicija. Opozicija kaltina vyriausybę įvairiomis problemomis. Taip yra įvairiose valstybėse narėse. Dabar tai, ką sakė ponas Bulmanas ir taip vadinamasis protingasis ir neprotingasis aktas. Veiksmų laisvė valstybėse sukuria tam tikrų problemų ir mano vertinimu vyriausybės bando išsisukti, kiek įmanoma. Jokia vyriausybė, ypatingai prieš rinkimus, nenori priimti tokių sprendimų, kurie rinkėjų būtų vertinami nepalankiai. Ir dažniausiai tie sprendimai susiję su išlaidomis prieš rinkimus vyriausybės, beveik visos vyriausybės, ar dešiniųjų, ar kairiųjų, ar centro. Niekas prieš rinkimus nenori papildomų išlaidų. Ir e, kartais tai naudinga, bet ne visuomet daugelie pasiūlymų, kuriuos pateikiau šiems pranešimams, manau, kad reikia pamastyti apie tai, ar retorika ir nelankstumas yra jau toks blogas dalykas. Mes dažnai turime mąstyti kaip europiečiai politikai, o ne valstybių narių politikai ir ne visuomet lengva tą daryti kaip puikiai žinome. Bet jeigu ne, nebūtų spaudimo iš išorės, jeigu nebūtų disciplinuojamos vyriausybės, kurios jaučia politinį spaudimą, poreikį didinti išlaidas ir tai pakenkia šalies ekonomikai ir kitų šalių ekonomikoms. Jeigu to nebūtų, tuomet reiktų griežtesnių sankcijų, nes tai yra drausminanti priemonė. Ir aš aišku nepritariu ta, nuobaudų taikymui, bet žinau, kad jeigu vyriausybė, vyriausybės niekas neprižiūri ir jeigu rinkėjai reikalauja didesnių išlaidų, mums reikalinga europiniu mastu stabdyti tokius veiksmus ir numatyti draus, drausminančias priemonės, kurios reikalingos e, makroekonominė prasme visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju. Ačiū. Liemas. Taip, ponė pirmininkė, mėly kolegos, pranešimas dėl valstybių narių biudžeto priežiūros yra matyti mažiausiai, daugiausiai jautrus. Pone Ford atliko labai svarbų darbą, bandant surasti bendras pozicijas įvairiose frakcijose, kalbant apie techninius dalykus, aš tikrai labai už tai dėkoju. Na ir dėl tam tikrų apibrėžimų, apibrėžčių aš e, pritariu siūlymui, bet panašu, kad e, labai nelengva suderinti įvairias nuomonės. Ir aš tikiuosi, kad visi e, elgsis pagal geros valios principus. Ir pirmiausia, mes siūlome konkrečiai kalbėti ne tik apie privačias investicijas, bet ir nacionalinės Garsiel Margao kolega iš EPP irgi e, siūlo atitinkamus pakeitimus. Kalbant apie nuobaudas, jeigu nėra laikomasi taisyklių, na, manęs tai nestebina, nes aš esu, esu iš liberalų demokratų frakcijos, tačiau pono Lamberts pakeitimas yra šiek tiek stebinantis. Filipai, norėčiau pasakyti, kad automatiškai taikomos sankcijos sukompromituoja politik, politiką, kalbant apie veiksmų cikliškumą, ar tai gali turėti neigiamų padarinių. Ir daug valstybių dabar panašu masto apie tai, kad reikia atsisakyti brandolinės energetikos. Kaip tą būtų galima padaryti, aišku, yra kitas klausimas. E, kalba eina ir apie atitinkamas investicijas. Aš manau, kad ir privatus sektorius galėtų prisidėti. E, dauguma kolegų kalbėjo apie num, apie galimybę numatyti išlygas valstybėms narėms. Aš manau, kad bankrutuojantis, bankrutuojantis bankai, žlungančios rinkos pačios turi prisimti atsakomybę ir daugelis bankų net nebūtų išgyvenę, jeigu ne, nebūtų imtasi priemonių. Taigi aš manau, kad e, kai kurie kolegų pateikti pakeitimai šio klausimu nėra visiškai tinkami. Dabar kalbant apie taisyklių ekspost vertinimą. Aš manau, kad kalbant apie kiekybinius rodiklius reikalingi ir kokie, kie, šalia kiekybinių reikalingi ir kokybiniai rodikliai. Mes reikalaujame, kad būtų vertinama vykdoma politika, tačiau reikalinga išlaidų pagrindu atkurti ekonominį augimą ir konkurencingumą. Na ir dėl ponios Ford pranešimo. Aš esu vienas iš šešėlinių pranešėjų, tačiau šiek tiek skeptiškai vertinu tam tikrus pakete esančius pasiūlymus dėl ekonominės valdysenos. Ačiū, Jorgo. Ja, danke, Sharon. Dėkuoju. Aš norėčiau pratesti Silvi Gular mintį, kad mes turėtumėmės vadovautis nuostata, jog reikėtų įtraukti, matyti bendrame kontekste visas valstybės, ne tik tai savo valstybė. Mūsų frakcijoje kritiškai vertina šiuos e, pasiūlymus, todėl išreiškia pakankamai daug kritinių minčių. Mūsų manimu, bankai didžiausi įsiskolinimo kaltininkai. Todėl ir jiems ir turėtų tekti pagrindinė atsakomybė. Todėl mes nenorėtume, kad būtų parengtas įstatymas, pagal kurį atsakomybė tiesiog būtų perkeliama ant valstybės pečių. Mes nepritartume tokiam variantui, todėl pateikėme pakeitimų, pateikėme pakeitimų siūlymų, jie susijęs su redakcija, su tekstu, tačiau mes taip pat priežiūrą siūlome pakeisti koordinavimu. Mes nemanome, kad nereikia koordinuoti Tačiau mes galvojame, kad e, tai baigtų vis dėlto stebėsena, kadangi visada bus kuriama kokia nors stebėjimo tarnyba, o po to bus bandoma išsiaiškinti tikrai situaciją šalyje. Tačiau aš manyčiau, kad reikėtų stengtis koordinuoti, įtraukiant ir parlamentų narius ir svarbu, kad būtų bendradarbiaujama su nacionaliniais parlamentais, kurie, žinoma, turi išskirtinius įgaliojimus priimti sprendimus savo valstybėje, tada mes turime galvoti apie atitinkamą koordinavimo lygmenį. Tas pats pasakytina ir apie nuobaudas. Mes pasakome prieš pateiktus siūlymus Jeigu apskritai būtų galvojama apie kokias nors nuobodas, tai reikėtų nustatyti minimalius reikalavimus, kad tie reikalavimai būtų skaidrus ir kad būtų vadovaujamasi teisinės valstybės principais. Ir jeigu tokio skaidrumo nebūks nuobaudų srityje, tai mes negalėsime teikti, kad vadovaujamės demokratinės valstybės principais. Bet to norime pasakyti, nepak, kad nepakanka įvertinti e, atskiras valstybės, bet reikia įsigilinti į kiekvienos valstybės biudžeto deficitą ir taip pat galvoti apie mūsų bendrąją rinką, kadangi mes gyvename ir dirbame bendrosios rinkos sąlygomis ir reikėtų išsiaiškinti, kur yra deficitas ir kur yra perviršis. Todėl reikėtų šitos dalykus suderinti ir šiame įstatymo projekte. Dėl rezultatų suvestinės. Aš nepritarčiau Danutai Hübner, ir manome, kad įstatymų pakete yra pakankamai diferencijuotai pateikiamos nuostatos dėl suvestinės, dėl skaičių. Aš nemanau, kad reikėtų tiesiog rodyti pirštais į kai kurias valstybės ir kaip nors bandyti sugėdinti valstybės narės žiniaklos priemonėmis tokios akcijos nepadeda. Galiu tik priminti, kokia nauda po visokių po, po tokių žiniasklaidos informacijų e, buvo Graikijai. Aš nemanau, kad mes mūsų bendrijoje galėtume tiesiog sauliaisti, rodyti pirštais vieni į kitus. Mes turime labai jautriai vertinti visus procesus ir todėl turime stengtis, kad niekas nebūtų kaip nors diskriminuojamas. Aš nenorėčiau teikti, kad komisija blogai dirba savo darbą, tačiau šiame įstatymų projekte komisija tarsi per daug išaukštinama. Jis tarsi pastatoma aukščiau kitų institucijų, ji pateikė pasiūlymus dėl priemonių, dėl nuobaudų ir, ne, ir neturi niekam atsiskaityti. Mes manome, kad komisija taip pat turėtų būti, turėtų laikyti tam tikros atsakomybės ir reikėtų numatyti mechanizmą, kad komisija pasiūlydama vieną arba kitą dalyką turėtų ir pateisinti savo veiksmus ir parodyti savo veiklos rezultatus. Bent jau mums atrodo, kad šitas klausimas nėra pakankamai reglamentuotas. Atsiprašau, kad aš kalbėjau truputį daugiau negu dvi minutės, tu stovi. Edward. Um, <clears throat> I, I on, um... Ačiū toliau, Edvardas. Uh, Aš daugiau kalbėsiu apie FEO pranešimą, nesilvi pranešimą, nes manau, kad dėl daugelio pakeitimų, ypač, pažiūrėjau, dėl obligacijų mūsų nuomonės daug kur sutampa. Aš savo pakeitimus, kuriuos pateikiau dėl FEO pranešimo, priskirčiau vienai grupiai. Turiu galvoje sankcijas. Sankcijos turi turėti atgrasomąjį pobūdį, bet kai ateina laikas jas taikyti, tai galutinis tų sankcijų rezultatas turi būti padėti valstybei vėl atsistoti ant kojų, konkuruoti, aukti ir kurti darbo vietas. Manau, kad turime būti nuosaikus, kuklus, geriau būti nuosaikiems, negu taikyti per daug griežtas sankcijas nes atėjus laiku jas, sank, jas taikyti galime susidurti su problemomis. Taigi turime numatyti tam tikrą viršutinę ribą, kuri, žinoma, priklausys nuo ekonominės padėties konkrečių laikų. Kai kurios šalis galbūt sugebės sumokėti baudas, kai kurios gali būti tokioje beviltiškoje padėtyje, kad nesugebės to padaryti. Be to turime įtraukti ir prie ciklų pritaikytas priemonės vertindami BVP rodiklius. Toliau dėl jautrios temos, temos tai yra atsakomybė. Jeigu mes tikrai šią sritį suderinsime, jeigu, kad ji būtų skaidri, reikia dėl visko susitarti. Ir dabar nenorėdam, nenoriu badyti pirštais, rodyti į vieną, vienos ar kitos rūkšties valstybės išlaidas. Turiu pasakyti, kad visos išlaidos, pavyzdžiui, pensijoms, įskaitant ir privačias skolas, jos yra našta ir jas visas reikia įtraukti. Galbūt mums pavyks susitarti, jeigu bus paisoma šitų kriterijų. Kaip jau sakiau, turi būti sąsaja su žimtumu, su tvariu augimu. Ta sąsaja turi būti reali, kad vėliau, žiūrėdami į savo pasiūlymus, galėtume savo atsakyti į klausimą, ar tie pasiūlymai padės užtikrinti didesnį užimtumo lygį, ar padės, ar padės įveikti krizę. Kalbant apie priežiūros priemonės, tos priemonės turi būti skaidrios. Valstybės narės turi būti atskaitingos parlamentų, jos turi būti kviečiamos paaiškinti mums situaciją ir taip pat jos turi teisę būti išklausytos, net jeigu mes ir neprašome jų pateikti e, informacijos. Dėl rezultatų lentelės ar rezultatų suvestinės. Ši mintis gana įdomi. Iš pradžių mes pasisakėme prieš tai, kad toje lentelėje būtų įtrauktas vienas ar kitas rodiklis. Sakėme, kad turime būti lankstus, tačiau dabar gavome paktą. Tai yra arba Europaktas ar kitas sustarimas, kuriame įvardyti rodikliai, į kurį įtraukti rodikliai. Taigi nemanau, kad ir čia turėtume daryti išimti. Reikia įtraukti tuos rodiklius. Tas rodiklių sąrašas turi būti atviras. Turime pripažinti, kad yra ir kitų rodiklių. O, bet e, esminius nėra jokios priežasties neįtraukti esminių rodiklių. Tiek. Ačiū. Dabar ponas Dofman. Ačiū. Aš esu frakcijos šešėlinis pranešėjas Ferrera pranešimui renkti todėl apsiribosiu būtent šiuo pranešimu. Kai kalbame apie makroekonomikos pusiausvėros sutrikimus, mes atrodo bandome įdėkti visiškai naują sistemą. Todėl svarbu, kad mes pasirinktume tinkamą sistemą ir imtumėmės teisingų žingsnių. Mums reikalinga tokia sistema, kuri galėtų padėti užfiksuoti makroekonomikos pusiausvės sutrikimus. Pasakysiu e, labai taip e, grubiai, kad būtų galima identifikuoti taip vadinamas gerasias ir blogasias valstybės. Jeigu valstybėje narėje bus laiku pastebėta makroekonomikos pusiausvyros sutrikimai, tai tada bus galima imtis prevencinių veiksmų ir būtume, ko gero, galėję užbėgti už akių įvykiams Graikijoje, Portugalijoje ir Airijoje. Ir ko gero, tos valstybės pačios būtų sutaupusios daug pajėgų ir išteklių ir būtų sumažinusios savo e, finansinę naštą. Todėl taip reikėtų vertinti šitą pasiūlymą dėl rezultatų suvestinės. Ta rezultatų suvestinė turėtų būti kažkas panašaus į prevencijos mechanizmą. Ir žinoma, reikėtų tą statistiką reikėtų atskirti nuo uh, atgaivinimo planų. Šitie atgaivinimo, ekonomikos stiprinimo planai turėtų būti siejami tiesiogiai su darbo tvarkė 2020. Visas planavimas, ekonomikos atgaivinimas turėtų vykti pagal darbo tvarkę 2020. Tačiau šita rezultatų suvestinė turėtų būti niekas kitas kaip galimybė užfiksuoti, nustatyti makroekonominės pusiausvėros sutrikimus. Dar du dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Ir manyčiau, kad šiuos klausimus reikėtų ir toliau aptarinėti, būtent koks parlamento vaidmuo komisijos pasiūlyme nenumatyta beveik jokio vaidmens parlamentui arba jis yra visiškai silpnas, tačiau mums reikėtų vis dėlto siekti, kad mes turėtume politinę atsakomybę, turėtume galimybę įsitraukti į teisėkūros procesus. Kitas dalykas, ar komisijai reikia suteikti svarbu vaidmenį. Iš tikrųjų, komisija turėtų galbūt vadovauti tam tikriems procesams, tačiau mes savo frakcijoje manome, kad reikėtų čia numatyti atvirkštinės daugumos principą. Kolega Lamberts kalbėjo apie stebėseną. Ir žinoma, stebėjimo procesas ir kartu rezultatų suvedinėjimas siekiant išsiaiškinti biudžeto deficitą arba perteklių yra lygiaverčiai procesai, lygiagretus procesai. Tačiau pastebėjus kokią nors ypatingą situaciją, galbūt galima palyginti ją su kita valstybė. Pavyzdžiui, pastebėjus, kad Airija taiko alternatyvę apmokestinimo politiką ir galbūt kai kuriuose valstybėse buvo sukurtos paskatos stiprinti uh, ekonomiką, tai tuomet tas lyginimas tarp atskirų valstybių galbūt taptų problemiškas. Nežinia, kaip reikėtų paskirsti tą visą naštą. Uh, Koju dabar Gunaras Hokmarkas pasisakys. Atsiprašau, kad tik dabar suteikiu to žodį, nors pirmas pakelį ranką. Uh, o po to kalbės per Anžberės. Pasistengsiu kalbėti ir jūsų neužliuliuoti. Na, buvo labai įdomu klausytis diskusijų. Nuostabu, kad yra daug sutariama, dėl, dėl daug yra sutariama, bet kita vertus, man atrodo, kad kaip ir praradome skubos jausmą būtent dėl to ir kalbamės apie tai čia šiandieną. Nes visai neseniai nemažai valstybių narių susidūrė, susidūrė su didžiulė krize, krize, kuri grėsė jų stabilumui, grasino jų stabilumui ir mūsų bendram stabilumui. Na, o kalbant apie išlaidas, turime nepamiršti kad neįmanoma užtikrinti augimo darbo vietų, kai yra deficitas. Deficitas jau reiškia pastus. Yra prarandami ir prarandamos darbo vietos ir augimas. Ir kalbame apie tai, kaip būtų galima atgaivinti ekonomiką. Bet jeigu dėl išlaidų patiriamas deficitas, tuomet e, susidurėme su situacija, kurią jau matėme. Ir tada reikia na, pasimokyti iš tų klaidų ir kalbant apie tai, ką reiktų daryti ateityje. Nėra lengva viską sudėti į vieną paveikslą. Nelengva prižiūrėti visų procesų, kurie vyksta. Dėl to labai svarbu susitelkti ties konkretesniais dalykais. Panašu, kad mes daugiausia dabar lik kalbame apie tai, kad reikalinga teisinga politika ateičiai. Labai sunku apibrėžti, kas tai yra. Tai kaip e, šventojo gralio paieškos. O mes kalbame apie tai dėl to, kad reikia vengti klaidų, kurios ir įstumė mus į krizę ir į tas didžiulės problemas. Jeigu leisime toliau klestėti deficitams, nieko nepasieksime. Turime pasirūpinti pirmiausiai deficito problemą ir bandyti apsispręsti dėl nuobaudų. Nes platesnė priežiūra kurią ketiname numatyti ekonomikos politikoje. Kuo platesnė ji bus, tuo sudėtingiau bus susitarti dėl esminių dalykų. Nes vyks tokios e, savavališkos diskusijos apie tai, kas yra teisinga, kas neteisinga ekonomikos politikoje, o mes turėtumėme dabar kalbėti ir apie tą pasiekimų lentelę, atsižvelgdami į situaciją. Nes jeigu ta lentelė bus plati ir kalbėsime apie stabilumo paktą, ekonomikos politikai prižiūrėti, tuomet mes nieko nepasieksime, remiantis patirtimi, kurią sukopėme krizės metu. Taigi mes turime parengti taisyklės, kurios yra labai svarbios finansiniam stabilumui, deficitai, skolos našta, einamosios sąskaitos balansas. Taip pat reikia pasirūpinti, kad pasiektumėme vidutinės trukmės tikslus ir numatytumėme atitinkamas nuobaudas. Jeigu sieksime perdėm daug prarasime, pralaimėsime. Bet jeigu susitelksime ties esminiais dalykais, tuomet atnaujinsime stabilumo paktą tokiu būdu, kad galėtų vykti diskusijos apie tai, kas yra teisinga ekonomikos politika ateityje, užtikrinant stabilumą. Stabilumo užtikrinimas pagrindinis tikslas. Tai yra svarbiausia visuose pranešimuose. Dėkoju. Ačiū per manšą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tris dalykus pasakyti. Pirmiausia, aišku, dėrėsimės ir taryba birželio mėnesį priims sprendimus. Aišku, viskas priklaus, priklaus, daug kas priklausys nuo to, kas, kokios diskusijos vyks taryboje, Eurogrupėje. Eurogrupės, Eurogrupės diskusijų rezultatai bus patvirtinti tai vadovų tarybos dėl skolos ir, ir stabilumo ir taip toliau. Taip pat e, tai susiję ir su kitais dokumentais. Pone Bortman Kol siūlo griežtai laikytis teksto. Na, tas tekstas mus linksmina šiandieną, tačiau realiai reikalinga esminė ekonominės politikos strategija, kuri turi būti įgyvendinama ir kuri, kuriai visiškai nusispjauti tą tekstą. Taip pat labai svarbu, kad mes pasiūstumėme svarbius politinius signalus. Ir suprantu, kad e, Trišė vakar pateikė pareiškimą dėl šio paketo. Ir panašu, kad centriniai bankai, privatus bankai pradeda tyrimus dėl e, darbo rinkos ir bando ieškoti būdų, kaip patys bankai galėtų prisidėti prie investicijų skatinimo Europoje. Žakas Delo, Deloras yra pabrėžęs bendrijos metodo reikšmę. Ponas Krūgmanas, taikos premijos, Nobelio premijos laureatas, irgi kalbėjo apie konkurencingumą. Ir jo nuomonė irgi yra tokia pati. Na ir reikia pamastyti apie tai, ką būtų galima padaryti. Ir aš čia norėčiau štai ką pasakyti. Kalbant apie pietų valstybės, kur atlyginimai yra perdėm dideli ir e, reikia sutvarkyti atlyginimų sistemą. Na ir bendrai ekonomika rodo, kad jeigu atlyginimas yra per didelis, tuomet reikia tą sistemą pakoreguoti. Jeigu auga kainos, tai gamybos rinka veikia ir atlyginimų rinka. ir tai turi absoliučiai neigiamų padarinių. Dar ką norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad grįžtu prie, prie tos temos. Aš nei vienam iš šešių tekstų nesiūliu nei vieno pakeitimo dėl paprastos priežasties. Dėl to, kad esu užsienio, užimtumo socialinių reikalų komiteto pirmininkė ir suprantu, kad viskas yra lyg paprašiau mūsų komitete, nes daug kas jau yra parengta ir padaryta. Tačiau aš norėčiau, kad jūs atsižvelgtumėte į balsavimo rezultatus, balsavimo, kuris vyko mūsų užimtumo socialinių reikalų komitete. Nes na, reikia bandyti žengti abiejomis kojomis, negalima šlubuoti, reikia atsižvelgti ir į socialinės politikos elementus. Norėčiau paminėti pacituoti kelis dalykus, e, kur, manau, mūsų e, užimtumo e, socialinių reikalų komiteto indėlis galėtų būti labai naudingas. Ponios Sportman Kol pranešimas. Jūs siūlėte alternatyvą, kalbant apie racionalią fiskalinę politiką. Mes balsavome dėl kompromisinio pasiūlymo, suvestinio pasiūlymo, kuris, kurį sudaro tam tikri elementai ir kur kalbama apie biudžeto politiką, veiksmingą ir tvarę biudžeto politiką. Ir tas tvarumo elementas yra labai reikšmingas. Kalba neina vien tik tai apie tai, kad reikalingas techninio pobūdžio tekstas, apie sankcijas, nuobodas ir panašiai. Reikia apibriežti, kas yra, kokia galėtų būti ekonomikos politika rytoj, ateityje. Ir tam ir reikalingas ir veiksmingumas ir tvarumas. Kalbant apie atlyginimus, kompetencijas. Reikia neutraliai pažvelgti į šį klausimą. ES ekonominė politika, kurioje dabar nėra atsižvelgiama į tas auksinės taisyklės, pagal kurias reikia atsižvelgti į iššūkius ateityje, kalbėti apie investicijas į švietimą. Priori, tai yra prioritetinis klausimas, o dabar šiame pakete apie tai nėra kalbama. Reikia pasakyti, kad pensijų reforma turi būti vertinama atitinkamai. Taigi aš prašau, kad būtų atsižvelgiama į pensijų sistemos tvarumą, per perskirstimą. Kalbant apie Vicky Ford pranešimą dabar. Na, nenorėčiau detaliai komentuoti to, kas atsispindi ir kitose pranešimuose, bet jūsų pranešimas yra labai svarbus ir mums, žvelgiant iš užimtumo komiteto perspektyvos. Visi e, mano, kad užtektų europinių obligacijų. Aš tam pritariu, tačiau kas yra ES 2020 metais? aišku, reikia e, surakti, surasti pusiausvyrą tekste, kalbėti apie investicijas ir taip toliau. Tačiau Europa yra per maža ir per vargana, kad viską padarytų viena pati savaime. Labai svarbu, kad į tą strategiją, prie tos strategijos prisidėtų ir kiti veikėjai. Ir būtent e, tas, tai turėtų atsispindėti jūsų pranešime. Yra kitų dalykų, kuriuos e, pranešėjai galės, e, į kuriuos pranešėjai galės atsižvelgti, kas rūpi mums užimtom, užimtumo reikalų komitete. Na, mes nenorime prie pakeitimų visur dėti minusus. Mums reikalinga atitinkama strategija. Na ir dar vienas klausimas - Europinio semestro klausimas buvo nuspręsta, kad labai svarbu parengti savo iniciatyvą pranešimą dėl Europinio semestro ir jūsų komitetas gavo, atsako, e, gavo buvo, jam, mūsų komitetų buvo patikėta parengti tokį pranešimą. Ir aišku, mūsų užimtumo reikalų komitetas renks nuomonę. Tačiau aš nenoriu renkti pranešimo apie Europinį semestrą. Nenorėčiau, kad būčiau kaip įrankis tų, kurie sprendimą jau priemė visiškai kitur ir anksčiau. Tas tekstas e, turi, turi būti paketo, Europinio semestro paketo dalis. Na ir mes norime nuoseklaus, darnaus teksto, atsižvelgiant ir į kitas institucijas, į tai, kas buvo pasakyta, ir kad Europos parlamentas būtų įtrauktas į šią procedūrą kartu su komisija ir taryba. Jeigu bus patikėta tas darbas nepriklausomiems ekspertams, aš nemanau, kad tai bus e, teisingas sprendimas. Thank you very much, Pavanche. Um, well, I can reassure you that Aš. Of... Aš noriu patikinti, kad iš pat pradžių mes siekiame, kad e, būtų pateikta ataskaitą dėl pirmojo strategijos 2020 semestro. Dabar norėčiau pateikti informaciją. Norėčiau pasakyti, kad mes tengiamės, kad būtų parlamentas būtų išgirstas. Mes praėjusią savaitę po to, kas e, įvyko po Van Rampoj kalbos, ėmėmės žingsnių, kad parlamentas būtų išgirstas. Tačiau nereiškia, kad mes nenorime bendradarbiauti, rengiant ataskaitą dėl pirmojo europinio semestro. Aš noriu pasakyti, kad tai, ką mes darome, turi apriepti ir tą ataskaitą dėl Europinio semestro. Žinoma, mes dabar tik tai pradame keistis nuomonėmis ir ponia Ford teisi, sakydama, kad po Sveno galbūt aš suteiksiu dar kartą žodį jums. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie keletą klausimų dėl makroekonomikos pusiausvėros sutrikimų stebėsino. Labai svarbu, kad sistema leistų stebėti ir tiesiog imtis konkrečių veiksmų ES mastu, pavyzdžiui, atlyginimų srityje ir kitose srityse. Jeigu tokio įsikišimo nebūtų, galbūt rezultatai būtų dar blogesni. Taip pat Kita vertus, negalima teikti, kad e, atlyginimų dydžio nustatymas ES mastu būtų geresnis variantas už valstybės veiksmus. Labai svarbu, kad valstybėse būtų sudaromos labai aiškios ir griežtos kolektyvinės sutartys. Ir tos sutartys dažniausiai užtikrina tinkamą pusiausvyrą rinkoje. Todėl reikia atsižvelgti į kolektyvinę sutartis, ypač jeigu mes siekime e, atitinkamo perskirstimo vietos lygmenių. Todėl komisijos pasiūlymas gali būti tobulinamas trim aspektais ypač kalbant apie makroekonominės pusiausvės sutrikimus, reikėtų atkreipti dėmesį į socialinio dialogo svarbą. Antra, reikėtų pabandyti priversti nacionalinės valstybės kištis į atlyginimų taryb, tarifinės sutartis. Ir trečia, jeigu vis dėlto būtų kišamasi į tą dialogą tarp Bruselio ir valstybių narių, neatsižvelgiant į partnerius, visa ta sistema galėtų sutrikti. Iš esmės toks įsikišimas yra sveikintininas, tačiau vis dėlto reikėtų labai apdairiai taikyti konkrečias priemonės. Kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau išsakyti porą pastabų. Pirma, kolegai Lijan. Privatus sektoris e, finansuoja pereimą prie atsinaujinančių šaltinių. Ir kitas dalykas, ar valstybinė, valstybinė atominė elektrinė yra geresnė už tą, kurią valdo uh, privačios struktūros. Aš manau, kad šitas paketas nieko neturi bendro e, e, su perimu prie atsinaujinančių energetikos šaltinių. Kitas dalykas, aš manau, labai svarbu šiame komitete pasinaudoti progą, tik nežinau kada, kad būtų atsisakyta e, logikos pateikti vieną paskirą pranešimą. Galbūt reikėtų pereiti prie praktikos, pateikti mm, pasiūlymus, pranešimus dėl visų komisijos susijusių paketų. Aš manau, jeigu darysime atskirai, paskirai, tai mes negalėsime susi... išsiaiškinti, kur yra kitų pranešėjų raudonosios linijos ir tada mes aptarnėtume atskiras dalis ir galų gale rezultatas būtų tiesiog katastrofiškai blogas. Todėl aš manau, kad mes negalime atskirai veikti. Ir po balsavimo mes negalėsime sakyti, kad mums vėl nepavyko antrą kartą. Aš bandžiau pateikti šitą mintį ir koordinatorių posėdėje ir siūliau pasinaudoti vieno pranešimo logiką ir atsižvelgti į ją rengiant kitą e, pranešimą. Taigi, Korina, aš su, jie, su jumis jau kalbėjau ir keičiausi mintimis šiandien ryte, galvodamas, kad kai kuriais klausimais mes galime sutarti. Tačiau, jeigu mes nebandysime apibendrinti visų klausimų, nagrinėdami visą šešių dokumentų paketą, mes nieko nepasieksime. Pasieksim, todėl aš manyčiau, kad mums reikia atsisakyti tos tendencijos, kai mes atskirai aptarinėjame atskiras dokumento dalis. Ir aš manyčiau, jeigu mes aptartume visus klausimus kartu, tai šita salė būtų pilnutėlė. Ačiū, aš pati galėčiau daug ką pasakyti, bet atsisakysiu savo laiko, kad pranešėjai galėtų dar pasisakyti. Pasakysiu tik tiek, kad mano nuomonė daugelis temų, kurios yra paliestos pakeitimuose, mano ir kitų kolegų pakeitimuose, gali būti įtrauktos į daugumą pasiūlymų. Pirmiausia, Korin. Ačiū. Noriu padėkoti visiem kolegom, kurie pateikė pastabų apie stabilumo ir augimo pakto prevencinę funkciją. Manau, kad mums pavyks suderinti poziciją šio klausimu. Labai gila, kad jūs išeinate, nes norėjau pakomentuoti apie platesnį kontekstą, kuriame dirbame. Nes Udo Pulman ir aš Šiandien supratome, kad norime ne tik politinių mokslų, bet norime racionalių nuostatų šiuose paketuose. Ir kalbame ne tik apie racionalų stabilumo ir augimo paktą su iškiomis taisyklėmis ir pakankamu lankstumu. Ir tą patį sakau ir kolegoms Gunarui Hokmarkui ir Kristienui. Mes turime ekonomikos ir pinigų sąjungą ir valiutų sąjungą. Ir išeidami iš krizės turime suprasti, kad reikia dviejų kojų, kad galėtum vaikščioti, nepakanka vien e, monetarinės politikos. Reikia išsamaus, racionalus paketo. Ir Svenai, gali sakyti, kad reikia truputį palaukti, tačiau tie klausimai nebus nagrinėjami, jeigu mes kaip parlamentas neįsijimsime politinio vadovaujančio vaidmens, nes tikrai, kaip buvo sakyta ne kartą, viskas dabar painiojasi. Turime stabilumo programą, turime ekonominės priežiūros e, ir adaptacijos programą, turime strategiją ES 2020 ir dabar yra pateikti nauji Europakto rodikliai. Iš dalies tie rodikliai yra tokie patys kaip ekonominės priežiūros pakete, kiti paimti iš kitur. Mes nori, ir aš kaip pranešėja norime siekti tvarių valstybės finansų ir tvaraus augimo. Mums socialinės rinkos ekonomika yra kažkur per vidurį ir dabar kyla pavojus, kad ES 2020 strategijai teks antrailis vaidmuo, kaip atsitiko su Lisabonos strategija, nes valstybės narės dabar rūpinsis tik tais naujai pateiktais rodikliais. Pone Beres, suprantu, kad e, jūs atstovaujate užimtumo reikalų komitetui. Jūs minėjote keletą temų, jos paminėtos pakeitimuose. Tekstas dėl Europos semestro aš siūlau jį savo mm, pranešime ir džiaugiuosi, kad jūs perėmėte šią mintį ir ją išdėstysite ir savo pranešime. Tikrai mm, aš nenoriu prisijimti šio klausimo nusavybės. Manau, kad e, reikia dirbti draugė, nagrinėjant ir Europos semestro temą, ir nacionalinių reformų planų temą. Aš jau šyrit mm, pradėjau raginti Europos komisiją mąstyti kartu su mumis parengti racionalų paketą, kad tas Europaktas nebūtų visiškai atskiras dalykas. Taigi arba Europos komisija pateiks kažkokių minčių šią temą, arba mes tai padarysime patys. Ir mes tikrai tai padarysime, nes norime, kad būtų vadovaujamas racionalių požiūrių. Toliau kitas dalykas - S2020 strategijos įgyvendinimas. Parlamentas prieš keletą mėnesių patvirtintoje rezoliucijoje sakė, kad norint įgyvendinti strategiją ES 2020 reikia aiškiau prisimti įsipareigojimą gyvendinti pagrindinius tikslus. Čia reikia reformų ir reikia privataus ir valstybinio sektoriaus investicijų. Čia reikia daugiau akcentų, reikėtų toliau aptarti, kaip visa tai bus daroma. Aš pasakysiu, kurie pakeitimai man kelia problemų, bet manau, kad e, tikrai mums pavyks dirbti draugė ir siekti pažangos. Ačiū, matau ir Viki nori pasisakyti. Labai, trum, labai trumpai per aš sutinku su tavimi, kad reikia kalbėti apie strategiją 2020, kuri nesispindi pranešime, kur kalbama apie biudžeto sudarimo meha, mechanizmus. Meha, Aišku, galbūt tai labiau atsis, galėtų atsispindėti Korinos pranešime. Dėl mano pranešimo mes, kaip parlamentas, nesiūlysime teisės akto. Taigi, turime prašyti racionalių dalykų, na, aišku, galime įrašyti tuos žodžius, kurių jūs norite į Korinos pranešimą. Daug pakeitimų yra racionalūs, tačiau jie nesispindi kompromisuose. Yra pakeitimų, kurie man kelia problemų, bet e, bandysime kažkaip surasti pusiausvyrą. Aišku, galime apie juos pasikalbėti. Tačiau nesutinku su jumis, kai jūs teigiate, kad direktyva, kurią patvirtino taryba, kad joje būtų išbraukti reikalavimai dėl skaidrumo. Taryba nusprendė, kad vykdys skaidrę politiką dėl gojimų skubos tvarka. Na ir nesvarbu, ar tai būtų įtraukta į, į balansą ar ne, bet svarbu, kad būtų užtikrinta pozityvi pus, pusiausvyrą. Ir tikrai negalime dabar atsisakyti skaidrumo. Ačiū, Lisa. Ačiū. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė kai kurie kolegos, teigiantys, kad reikia šiame pakete bandyti išspręsti problemas. Na, o tie kolegos, kurie nori laikyti stabilumo augimo pakto, tokio, koks jis yra dabar, gal geriau atsižvelgti į tai, kad tas paktas nepasiteisino ir būtent dėl tos priežasties jį keičiame ir bando, bandome jį tobulinti. Nes tai buvo dalinis atsakymas, dalinė, dalinis atsakymas, tačiau yra dalykų, kurių negalime įtraukti vien tik į stabilumo augimo paktą. 60 ir 3 procentų tikslai buvo numatyti, 3 procentų augimo tempas buvo numatytas, numatyta 2 procentų infliacija. Tai buvo visas paketas, rodiklių paketas. Ir sekant tų rodiklių, bandant surasti 60 procentų, 3 procentų rodiklius, tai problemų neišspręs, nes trūksta kontracikliškų gebėjimų ir eurozona nėra pakankamai atspari krizės akivaizdoje, kokiu priemonių reikia esant tokioms aplinkybėms ir taip pat kaip užtikrinti pakankamą augimą. Būtent tokiomis aplinkybėmis mes dirbame ir negalime dabar piliečiams pasakyti, kad tiesiog dabar numatysime nuobaudas. Ir griežtesnius elementus dėl nuostatų laikymosi. Man atrodo, kad mes turime geriau suprasti, kaip būtų galima Eurozoną ir ES padaryti stabilesnę, atsparesnę, pasirengusią sukurti geresnį gyvenimą piliečiams. Turime numatyti tam tikrų elementų, kurie leistų užtikrinti konvergenciją, augimą ir tai negalėtų būti kažkokios tai formuluotės be turinio, nes tai tiesiog bus prarasta galimybė. Ir kolega teigia, kad kodėl reikia įtraukti strategiją 2020 kodėl reikia numatyti atitinkamą deficito rodiklį, rodiklį kaip tie dalykai yra suderinami, turime suprasti, kad problemos yra kompleksi, kompleksinės ir labai svarbu, kad sistemos būtų atsparesnės, patikimesnės, techniškai racionalesnės. Ir aišku, jeigu numatysime griežtas taisyklės ir griežtas nuobaudas, taisyklių, jeigu niekas nesilaikys arba laikysis tik kai kurie, kiti ignoruos, tai nebus gerai. Taigi dabar toks vat, iššūkis mums ir tenka. Ačiū. Ar dar pranešėjau? Yra norinčių pasisakyti. Liko keturios minutės Silvija. Norėčiau pasakyti, kad e, viskas puiku. Dėkoju kolegoms, kurie dar liko salėje. Ir aišku, reiks suderinti mums stygas visiems pranešėjams. Puiku. Taigi baigiame laiku. Dėkoju. Darbas tęsis.